Dear colleagues, brangus kolegos, manau, galime jau pradėti ir pradėsime nuo balsavimo. Norėčiau priminti kolegoms, kad bus balsuojama elektroniniu būdu šiandieną. Pirmiausia, balsuosime pagal septintą klausimą tam tikrų maisto produktų privalomas kilmės šalies arba kilmės vietos nurodymas. Taigi balsuojame. Everybody had voted? No? Ar visi balsavo? We have to wait one colleague. Dar palauksime vieno kolegos. Okay. No? no. Dar ne? Taip. Ar jau visi balsavo? Jeigu visi, baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Perkime prie antrojo balsavimo. Dėl Zika viruso protrukio. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigime balsuoti. vienbalsiai. Okay, now we can start. Puiku. Tuomet pradėkime diskusijas. Visas projektas dėl tam tikrų maisto produktų privalomas kilmės šalies arba kilmės vietos nurodymas. Tai yra devintas darbos klausimas. Iš karto suteisiu žodį pranešėja, prašau, Glenis Vilmat. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus parlamentas prieimės rezoliuciją dėl privalomo žydėjimo, privalomo žymėjimo dėl kilmės šalies ir tačiau pasidžiaugti, kad Prancūzijoje tai bus įgyvendinta. Tikrai didžiulis žingsnis prieki tai yra, tačiau esu nusivylusi tuo, kad komisija iki šiol neužtikrina uh, kad visi vartotojai ES gautų šią informaciją. Ir šią rezoliuciją mes bandome paraginti komisijos veiksmus ir numatyti nu, privalomą kilmės šalies nurodymą nedaug apdarotai mėsai ir pieno gaminiams. Tai yra labai svarbu mūsų vartotojams ir kaip ir pertos mėsos atveju turėtų būti nesunku vartotojams suteikti šią informaciją, nes daug gamintojų jau tą informaciją teikia savanoriškai. Ir įrodymai rodo, kad vartotojai mano, jog, jos, jog jie yra galbūt klaidinami, jeigu informacija nepateikiama. Na, komisija be abejo turi savo argumentų. Ir, pažiūrėjau, pieno gaminių atveju komisija pati pasakė, jog galbūt į pramonės šaka, šakos atstovai pervertino, kiek brangiai kainuos žymėti. Tačiau juk galima, šis klausimas yra svarbus dėl įvairių dalykų, tiek dėl aplinkosaugos, tiek e, gyvūnų apsaugos, tiek, pažiūrėjau, dėl to, kad galbūt vartotojai nori pirkti vietos gaminius. Tad, na, netrodo protinga, mano galva, numatyti kilmės šalį, pavyzdžiui, šviežiai mėsai, bet ne visai švie, šviežiai mėsai. Kilmės šalies norimas turi būti taikymas visai mėsai, ypač tai svarbu yra arklienai nes jau yra numatytos atsiekamumo sistemos, tad tikrai nesuprantu, kodėl čia kyla problemų. Juk svarbiausia čia užtikrinti, kad vartotojai žinotų, iš kur yra jų maistas, kad galėtų pasitikėti tiekimu ir kad tikrai galėtų patys pasirinkti, ko jie nori, kad tikrai gautų tai, ko nori. Jie turi teisę gauti tą informaciją ir mes turėtumėm pasistengti jiems tą informaciją padėti gauti. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau ponė Jėtelmakė. Ačiū. Labai trumpai kalbėsiu. Taip, na čia pabrėžti atvirumą, vartotojų teisę žinoti, kilmės šalį. Arba kilmės vietą tam tikrais atvejais. Tai yra svarbu. Tačiau tą pat metu reikia suprasti ir tai, kad e, tie reikalavimai pramoniai tikrai nepigiai kainuoja. Reikia turėti galvoje, kokia tai būtų administrinė našta. Ir reikia užtikrinti, kad ta našta būtų paskirsta lygiai ir neiškreiptų konkurencijos. Taip pat norėčiau dar pridurti ir tai, ir pasakyti, kad man matyti duomenis yra galbūt per, per dideli. Na, pramonė turbūt neturėtų, ne, neturėtų slėptis už sėtingų tiekimo grandinių, negali sakyti, jog jie kažko nežino, ne, negalima ir tada vėliau keisti kilmės šalių. Ne, reikia viską tiksliai žinoti, ypač jeigu tiks kas nors nenumatyto, kad vėliau būtų galima tiksliai sužinoti, iš kur buvo atgabentas maistas. Dėl to ragintume komisiją diskutuoti dėl privalomo žymėjimo. Ačiū. Ačiū. Ponios Boilan nėra. Pone Rivazi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą komisijai. Aš teisingai supratau jos elgesį. Jie e, pateikė 13 metų gruodžio mėnesį pranešimą ir jie teigia, kad reikia nurodyti e, kilmės šalį e, ten, kur yra mėsos, mėso, mėsa kaip sudėtinė dalis produktuose. Ir toliau 15 metais tai privalomas kilmės žymėjimas lūkienai, arklienai, keulienai ir mes ir vartotojai, kaip yra nurodyta, kad tikrai žinotų savo maisto produktų kilmę. Ir ką komisija daro? Nieko. Taigi, tuo pat metu reikėtų kažką daryti ir nurodyti, kad būtų aišku, jog pieno produktų ir, e, pavyzdžiui, kaip transportuojami kaip šviežias sūris, parškė ir taip pat mėsos produktai, kaip dešra, tai e, nesako, kad yra brangu. Tai nėra brangu ir, pavyzdžiui, Prancūzijoje visi žemės ūkio produktų gamintojai sutinka. Vartotojai turi turėti žinoti kilmę ir gamintojas taip pat turi žinoti, nes jis realizuoja savo produktus. Taigi jau daug laiko, kai turi, komisija turėjo sureaguoti. Ir taip pat reikėtų eiti ir toliau. Tai aišku, kalba ir ekologai, bet žinote, kad dabar platinama peticija, kur reikalaujama, kad būtų žymėti gyvūnų produktai kur, kurie buvo šeriami GMO. Ir e, vartotojas yra karalius, jis turi e, teisę žinoti tikslią informaciją. Kodėl nepasakoma, kad mėsa, vienas sviestas pagaminti iš e, gyvūnų, kurie buvo šeriami GMO ir tada jis turės laisvę rinktis. Ir yra tokia peticija įplatinama ir surenka jis daugiau parašų. Toliau antras lygmuo, kaip kalbama. Tai yra e, CO2 ir mm, visoje maisto grandinėje. Ir, pavyzdžiui, pieno krizė, tai yra pienas iš Danijos yra pigesnis negu prancūziškas pienas, todėl, kad ne ne, ne, neskaičiuoja visų transporto išlaidų susijusių su CO2. Ir taip pat kyla klausimas dėl gyvūnų ir gyvūnų produktų žymėjimo, kurie yra klonuoti ir kad vartotojas galėtų pasirinkti. Ir ar, tai jis, ar jis vartos, ar jis galvos apie gyvūnų gerovę, ar e, galvos apie apie įvairovę. Taigi reikėtų galvo, komisija galvoti apie, apie vartotojus, apie gamintojus, o komisija viską blokuoja, tegul pasiaiškina. Thank you very much. Labai ačiū. Toliau ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Na, mūsų frakcijos pozicija dėl to, ką komisija yra pasakiusi, jog reikia dėl, dėl kilmės šalies žalimėjimo kitų gaminių, tai na, yra aiški. Esame numatę, kad reikia aiškiai žymėti kilmės šalį visais atvejais, o tai neužtikrinama. Ir tai labai paveikia gaminio kokybę. Labai svarbu, kad vartotojas galėtų žino, aiškiai pasirinkti, žinomus pasirinkti, ką jis perka, kokį gaminį ir kad e, žymėjimas būtų labai aiškus visoje Europos Sąjungoje. Suprantu, kad mes to negalime iš karto įgyvendinti, reikia paskirti laiko sektorių, kurį tu prisitaikyti prie šių poreikių. Taigi, šiuo metu esame prieinamojoje fazėje. Bet jau dabar matome, kad kitas atvejs yra nurodoma kilmės vieta, kitas atvejs nenurodoma. Taigi, Reikia užtikrinti, kad tie, kas nori pasirinkti, nurodyti kilmės vietą, galėtų iš to gauti naudos. O tie, kas nenori nurodyti kilmės vietos, galėtų nenurodyti. Na, nes matome, kad čia gali kilti tam tikrų problemų dėl nesažinos konkurencijos. Ne visiškai aišku, kaip reikia padaryti privalomą sistemą, kaip užtikrinti tinkamą privalomą sistemą. Pavyzdžiui, kaip tai buvo padaryta anksčiau, juk irgi taip pat kila įvairių problemų. Ir komisija yra pasakęs, kad galima savanoriškai nurodyti kilmės šalį, tačiau tai turėtų neturėti jokio poveikio. Tačiau nacionalinės tarnybos taiko šį principą ir nacionalinės tarnybos čia nesuinteresuotas veikti. Tad kągi čia daro komisija? ar gina mūsų taisyklės dėl kilmės nurodymo, o kaip dėl kitų atvejų. Ačiū. Ačiū. Pauno Salvini nėra. Taigi pradėsime dabar. Sutiks žodį kitiems, kas nori, panios Samar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kilmės šalies nurodymas. Yra toks dalykas, kuris jau seniai svarstomas, Tai siesi su maisto farmacijos reglamentais. Ačiū priminti darybas dėl tų klausimų. Mes per praėjusią kadenciją dėl to kalbėjome, diskutavome. Parlamentai reikalauja, kad būtų nurodytos kilmės šalis visoms, visiems maisto produktams, tačiau uh, buvo sutarta, kad tai bus padaryti tik tuo atveju, jeigu komisija atliks vertinimą dėl poveikio ir komisija tai ir padarė. Tačiau mes matome rezoliuciją, ir komisija tą rezoliuciją atmeta, nes sakom, kad policijos trūksta politinės valios. Reikia prašyti komisiją, kad įvertintų pasiekmes, tačiau per pastarį vertimą bus kita, kad viskas kainuos pabrangiai. Ypač komisija atmetė pasiūlymą dėl privalomų, dėl privalomo žymėjimo mėsai. Ypač avienai, žvėrienai. Komisija nutarė, kad e, kaina yra per didelė ir kad tai nusvers vartotojo interesų argumentą, nes e, vartotojas nenorės papildomai mokėti už tai, kad gautų šią informaciją. Na, dėl to komisija nesiūlo teisės pasiūlymo tą mes žinome, tai jau seniai buvo žinoma. Tačiau nuo Jeruzalinsėje, taip ir mes dabar svarstome, matome, kad bandoma užtikrinti, kad komisija bent jau numatytų kilmės vietos nurodymą nedaug apdarotai mėsai ir pieno gaminiams. Nes komisija jau pasakė, kad kaina iš dalies priklauso nuo to, kiek, kiek labai apdorotas yra maistas. Pavyzdžiui, gerimo pieno atveju gana nesutingo tai yra padaryti. Nedaug apdorotų gaminių atveju taip pat nėra labai sutinga, tačiau kuo labiau apdoroti yra gaminiai, tuo sunkiau nustatyti kilmės vietą ir tuo sunkiau yra žymėti. Bet to problemiška yra terminologija. Neaišku, ką reiškia lightly process, tai yra nedaug apdorota maisto gaminys, net iki šiol apibrėžimas, apibrėžta tik tai savokos neapdorota ir apdorota. Taigi neaišku, ką reiškia nedaug apdorota, neapdorotas maistas. Taip pat, ką reiškia complex processing, sutingas apdirbimas. Galim pasimokyti iš ankstesnių reglamentų. Glenis Wilmot gali padėti patvirtinti, kad e, na, kartais tiesiog būna neįmanoma tinkamai pažymėti. Pavyzdžiui, kad dėl to kartais informacija tai pat mes dėl to pateigiama klaidinga. Pavyzdžiui, mėsa, tai yra dešelės nėra nedaug apdorota mėsa, juk yra ten daug visokių dalykų įdedama. Kartai dešelėms reikia apdoroti labai išsamei, stipriai. Bet to į dešelį būna labai daug įvairių rušių. Tad reikėtų bent jau numatyti tinkamą apibriežtį. Dėkuoju tiems, kas parengė rezultatų projektą. Dėkuoju, kad iškelite klausimą dėl šio apibrėžimo, būtent nedaug apdarotų pieno produktų. Tai tikrai taip turėtų būti numatyta rezoliucijos projekte. Ir šimetis yra labai gera, beje, apie tai užduotas klausimas žodžiu kai jau nustatysime, ar tai įmanoma apibriežti, o juk šiame procese labai svarbu viską tinkamai apibriežti, tuomet galėsime priimti sprendimą, ar įmanoma nurodyti kilmės šalį. Nes jeigu nebus įmanoma tinkamai apibriežti šių gaminių, tuomet nebus įmanoma ir tinkamai nurodyti kilmės šalies. Tačiau rezoliucija taip pat susidarė su problemomis. Nes šiandien mes nesulaukėme komisijos atsakymo į klausimą žodžiu. Iš karto pasakome komisijai, kad norime tokio žymėjimo pienui ir kitas pieno produktams ir taip pat e, apdarotai mėsai. Užuot sulaukę atsakymą iš komisijos ar galima tai padaryti. Tad galbūt tiesiog netikamų laikų tai yra pateikiama, neproporcinga. Būtent todėl aš e, nebepalaikau šios rezoliucijos. Taip pat, beje, kaip ir kitose rezoliucijose dėl, dėl kilmės šalies, kaip jau žino kolegos iš kitų frakcijų, matėme, kad būna, kai komisija vertina pasiekmes poveikį, matome, kad komisija kartais gali būti šiek tiek šališka, nes juk galima rėptis labai vairiais statistiniais duomenimis ir reikia turėti galvoje, kad komisija turi prievolę vertinti poveikį ir reikia komisiją pasitikėti. Nors čia dirba daug generalinių direktorių. Negalime tik visko atmesti iš karto, kad negalime pasitikėti komisiją. Ne. Negalime tik mes vieni patys nutarti nu, nu, pagal savo frakcijų nuomonę, nesiremdami komisiją. Negalime tiesiog, tiesiog imti nutarti šių klausimų. Tai tikrai nebūtų naudinga nes gali būti taip, kad pabrangs šie produktai ir tai taps per brangus kai kuriems žmonėms. Ir labai galbūt kai kurie žmonės na, visai jiems neįdomis yra kilmės šalių žymėjimas tai ir jie nebegali nebegalės nusipirkti šių gaminių. Kitas probleminis dalykas. Skandalas dėl, dėl arklienos. Dabar sakomas argumentas, kad vien dėl šito skandalo reikia nurodyti kilmės šalį Tačiau skandalsgi nesusijęs su kilmešlės nurodymu. Ir nepadės tokių dalykų išvengti. Norėčiau priminti rezoliuciją dėl arklienos skandalo. Galbūt ir ją reikėtų iš naujo perskaityti. maisto ženklinimo klausimą apima ne tik maisto saugos klausimus. Pavyzdžiui, mėsos žymėjimas, e, įvairių dedamų priedų žymėjimas dabar tai labai priklauso ir nuo šalies poreikių, šalies pagėdavimų. Ir valstybės narės labai aršiai gina savo pozicijas. Manau, kad didelė dalimi čia remiamas protekcionizmu, dėl to manau, kad reikėtų šis rezultatas neparemti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau panas Parniau. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, kaip ir mano kolego Rimas, aš irgi kreipčiausi į Europos komisiją, kadangi pirmas dalykas, ką jie turi padaryti ir dėl to aš manau, kad reikia paremti rezoliuciją, kuri mums yra siūloma, tai kad jau trys metai porajus po maisto skandalo ir, ir dėl arklienos, dėl, dėl kitų produktų mes negalime atsakyti į 60 procentų Europos vartotojų klausimų, kurie reikalauja, kad būtų nurodyta e, kilmės tos kilmės šalis praštuose produktuose. Ir kova e, su maisto produktų klastojimu, aš e, anksčiau jau sakiau e, komisijai, kreipiausi komisiją, kad turėtų būti peržiūrėtas reglamentas dėl vartotojų teisų, kad būtų privaloma nurodyti kilmę tos, tos mėsos tose produktuose, kur mėsa yra kaip sudėtinė dalis. Ir nuo 13 metų komisija pateikė tik vieną dokumentą, vieną pranešimą reikalavimą žymėti kilmę mėsos produktams, kurie pateikinka į Europos rinką. Ir čia reikia priminti, kad tikrai e, labai e, rezervuotai žiūriu, žiūri į. Dėl, į, į tą dalyką dėl kaštų, e, kurios patirs gamintojai ir vartotojai. Ir nes kaina išauks nuo 20 iki 50 procentų gatavose paruoštose produktuose. Ir aš kaip sakiau, visos, visi tie dalykai, ką mes galim viską išrasti, viskas čia yra surašyta, nes yra toks didelis spaudimas, kad kai kurie sako, ne, ne, ne, nereikia to daryti, nes bus išaugusios kainos ne vien tik tai vartotojams, bet ir pramoniai. Ir dėl to aš manau, kad reikėtų šioje rezoliucijoje mes galėtume pasakyti, kad e, tokie dalykai yra tikrai verta uždydinti ir taip pat dėl, e, dėl e, atsakomumo galima puikiai viską išsiversti ir ką mes turim padaryti, kad pavyzdžiui ir kad nuo 12 lakučio iki 13 mm, gruodžio, kad jautinas produktų kaina išaugo 0. 0,1 iki 0,015 e, euro centų mm, lasanijos e, vienai porcijai e, palyginus su ankstesniais laikais. Taigi tikrai nebus per didelių kaštų, kaip sako, kad išauks 20-50 procentų tvirtina komisija. Ir be to dėl GTU produktų žymėjimas tai taip pat labai neseniai, 16 metų, 8 e, vasario, 54 e, procentai ne nurodo mėsos produktų kilmės ir 75 procentai diefros ir taip pat su sumuštinis su kompiu nenurodo mėsos kilmės šalies. Taigi tikrai e, dabar čia jau yra politinis sprendimas priimant naują rezoliuciją, kur dar kartą reikalaujama, kad tikrai reikytus, tai reikėtų laikytis privalomą atsakomumo. Kaip minėjo e, dokumento rengėjas, tai tikrai turėtų būti privalomas žymėjimas pienui, pieno produktams ir taip pat mėsos produktams. Ir Prancūzija dabar rengia dekretą, reikalaujama, kad, tai yra, kuriame reikalaujama, kad būtų nurodyta kilmė pieno produktuose, kur yra e, perdirbtas pienas. Ir dabar valstybės narės tikrai tik galėtų veikti ir saugoti europiečių, e, europiečius. Gerbėmi kolegos, Dar dešimt kolegų nori pasisakyti. Todėl prašau jūsų, jeigu galima, kalbėti trumpiau, ponė Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesa yra tai, kad Eurobarometro e, nuogastavimai, kurie yra minėti tekste, kad rodo, kurie rodo, kad vartotojai tikrai prašo ir reikalauja žinoti, iš kur kilusi, kokia yra e, kokia yra kilmė tų produktų, kurie patenka ant jų stalo. Ir kilmės žymėjimas yra labai svarbus, kadangi tai leidžia daryti, diferencijuoti produktus ir taip pat nurodyti vertę, kokia, yra, kokia turi kilmė. Kainos, kainos klausimas keliamas, visi jį kelia. Aš manau, kad jeigu kilmės žymėjimas yra neprivalomas, tai tada E, iškyla kainos problema, nes yra vieni produktai brangesni negu kiti ir tai tikrai padarys skirtumą. Jeigu kilmės žymėjimas yra privalomas, tai visus tai paliečia ir visi prisima tuos kaštus vienodai ir nebus skirtumų. Taigi, iš tikrųjų tai dėl kainų, kaštų klausimo, tai yra tyrimai, kurie yra labai skirtingi. Kai kurie teigia, kad Europos komisija tikrai išputė kainas, o aš esu įstikinus, kad e, piliečių gerovė yra svarbesnė ir reikia labai aiškiai tiksliai žinoti, kas yra, nes yra labai dideli skirtumai tarp tyrimų, išvados yra skirtingos, kaip norėtumėte, tai galite paspausti ir čia e, iš tikrųjų tai ir susijęs su e, tuo pakeitimu, kurį aš pakeičiu kartu su kolegi Dorai. Ačiū. Labai ačiū, ponas Vitema. Dėkui, pirmininkė. Turiu porą klausimų dėl šios rezoliucijos. Visų pirma, ką minėjo ir ponė Somer, kaip aiškiai apibriežti, kuo skiriasi nedaug ir daug apdorotas maistas. Manau, reikia atsakyti šitą klausimą prieš pradant galvoti apie žymėjimo privalomumą. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ko nori vartotojai. Mano nuomonė, visų pirma, jiems rūpi kaina, po to skonis ir tada, iki kada galioja produktas ir tada ketvirtoje vietoje yra kilmės vieta. Man atrodo, kad taip, iš mūsų pusės labai lengva priimti naujus teisės aktus, bet ne visada mes pagalvojam, kaip var, gamintojai galės atsiimti tas išlaidas, kurias patirs. Reikėtų apie tai pagalvoti. Ir taip pat, kodėl mes norime e, kilmės žymėjimą perkelti į europinį lygmenį, o nepalikti jo e, valstybių narių lygmenyje kam. Ir visų pirma, mes norime, kad, tai yra, mes norime, kad kilmės vietą žymėtų valstybės narės. Tai gal reikėtų mums patiems būti pirmiems ir nustatyti europinius kelrodžius. Ačiū. Čia jau kalbėtojų sąrašas bus baigtas. Daugiau naujų prašymų nebepriemu. Ponas Fietė. Ačiū. Sutinku su pasisakusiais kolegomis. Aš nesuprantu, kokia čia problema. Bet aš viską pasakyčiau iš kitos pusės. Girdėjau, kad vartotojai nori to žymėjimo, daug gamintojų jau jį kilmės vietą nurodo. Tai reiškia, kad tie, kurie nori žinoti kilmės vietą, gali ją žinoti, o tie, kas nenori už tą žymėjimą mokėti, gali už jį nemokėti. Ir jeigu visi, visi vartotojai norėtų, žinoti kilmės vietą, tai jie tada ir galėtų tą daryti. Man atrodo, čia visai nieko sudėtingo. Ir tada reikia pradėti galvoti, kodėl jie gali norėti žinoti tą kilmės vietą. Gyvūnų gerovė, aplinkos sauginės priežastis ir panašiai. Nežinau. Bet paskutinį kartą, kiek atsimenu, mes savo komitete sakėme, kad reikėtų bendrų taisyklių, kurios padėtų sukurti bendrą rinką, kurioje laikomasi bendrų standartų. Nežinau, ar kažkas tam prieštaravo, aš tai tikrai ne. Na ir tada paskutinis pastebėjimas. Norime privalomai žymėti kilmės šalį. Ir dėl to atrodo, kad sienos Europos Sąjungoje tampa vis aktualesnės. Nežinau, gal čia ir ne euroskeptikų e, iniciatyva yra. Gal kažkas kitas prašo tą daryti, bet man atrodo, Europa juk yra regionų e, regi, vieta. Kodėl šalis žymėti? Gal žymėti Flandriją, kitus regionus? Jūs pasakytumėte, kad tai, jeigu tai numatytume, tai būtų tikrai neaktualu ir nereikalinga. Bet žinot ką, lygiai tiek pat neaktualus ir nepraktiškas yra jūsų pasiūlymas. Ir greičiausiai jis yra ne tik neaktualus ir ne, ne, ne, netinkamas, bet ir neįmanomas įgyveninti. Ačiū, panas Tornano. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir jau, jau daug metų Europos komisija primena tą e, neteisingą žymėjimą, tai produktų žymėjimas neturėtų klaidinti kolegų dėl vartotojų, dėl, e, dėl kilmės dėl, tikrai mes patirim tokį, tokį problemą ir e, reikia įrodyti, kad produktų kilmė, kuri pagrindas yra mėsa, jie turėtų e, įrodym, kad būtų įrodymai, kad nurodant vartotojams kilmės vietą. Ir e, dėl privaloma žymėjimo, e, kilmės žymėjimo per tose aptardose produktuose vėl e, tai sustiprina po, po e, trijų metų senumo skandalo. Ir e, nuomonė apklausa prieštarauja komisijos nuomonė, kuri teigia, kad vienodas žymėjimas mėsai ir reikia pabrėžti tekste, kad kai kurie gamintojai e, tikrai per daug pabrėžia išaugusias kainas. Ir taip pat aš norėčiau žinoti, kaip užtikrinti saugumą, užtikrinti mėsos kilmės vietos žymėjimas kenkia ir kaip tai trukdo mainams Europos Sąjungoje. Toliau, informacija apie produktus yra būtina skatinant kokybę. Galbūt tai kai kam nepatinka, taigi čia tikrai reikėtų klaus, kelti klausimą dėl naudos. Mr. Dorfman. Ačiū toliau, ponas Tofmanas. Dėkui. Manau, Europoje yra produktai iš tam tikros kilmės vietos ir yra leidžiama savanoriškų pagrindų kilmės vietą nurodyti etiketėje. Manau, būtų geriau, jeigu būtų tikslesnis reglamentavimas aiškesnės taisyklės tam, kad e, būtų galima lengviau kontroliuoti. Taip pat yra kiti produktai, ant kurių nieko nėra nurodoma. Taigi mes, manau, turėtume leisti vartotojams spręsti, kodėl mes norime už juos nuspręsti. Ir šita tema yra nieko nesusijusi su saugumu ar produktas yra gaminamas Prancūzijoje, Austrijoje, ar Italijoje ar Švedijoje. Man atrodo, aš tokia darau prielaidą, kad visose valstybėse pagaminti produktai yra saugus. Jeigu taip nebūtų, tada jau būtų esminė problema. Taigi, jeigu tai nėra saugumo klausimas, tai leiskime spręsti vartotojams. Ir kasgi bus jeigu bus numatoma privalomai žymėti kilmės vietą, išauks kainos. Tai nėra labai gerai vartotojams. Ir ne visi gyventojai Europoje uždirba tiek, kiek mes čia, pavyzdžiui. Yra daug įvairiausių vartotojų, kurie labai atidžiai turi planuoti pirkinius, o mūsų šita veikla prives tik prie didesnių kainų. Taigi, manau, turime į tai atsižvelgti. Būtų protingiau, jeigu paliktume savanorišką žymėjimą. Man atrodo, tai būtų geriausia vartotojams. Na ir galiausiai. Jeigu visi jogurtai, visas sūris, nesvarbu iš kur jie būtų, ar iš Švedijos, ar iš Vengrijos, ar iš kokios kitos šalies, turės būti žymimi. Tai man atrodo, kad galų gale tokių produktų tiesiog niekas nebevartos. Taigi, jeigu mes norime padėti žemės ūkiui, ūkininkams ir vartotojams, tuomet, manau, turėtume palikti situaciją tokią, kokia yra ir leisti spręsti vartotojams. Dėkoju. Toliau ponia Gilera Garcia. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Noriu pasakyti, kad bent jau mano žiniomis vartotojai kreipia dėmesį į kilmės vietą, pirkdami šviežią mėsą bet e, kai perka apdorotą mėsą, tiek daug dėmesio jie nekreipia į kilmės vietą, jie į kitus dalykus atsižvelgia, į receptus galimus, į kūrybingumą, į, į tradicinį mėsos vartojimą ar panašiai. Taigi, kalbant apie apdorotą mėsą, kilmės vieta nėra vartotojams tokia svarbi kaip šviežios mėsos atveju, bent jau taip yra pagal mano turimus duomenis. Žinoma, galime sakyti, kad e, mūsų argumentai yra maisto saugumas, maisto kokybė. Ir dėl to reikia numatyti kilmės šalį. Bet e, juk mes tokiu atveju imtume kvestionuoti Europos maisto tiekimo grandinę kaip po tokią, o aš asmeniškai ją pasitikiu. Todėl aš nemanau, kad šitas argumentas yra įtikinantis sakyti, kad e, šitas reikalavimas žymėti kilmės vietą padidintų maisto saugumą, man atrodo, kad taip nebūtų. Nes tikrai, kaip sakiau, jeigu numatytume tokį reikalavimą, reikštų, kad mes nepasitikime maisto tiekimo grandinę. Ir kaštai išauktų, kaip sakė kolegos, jie būtų juntami ne, tiek ne tik gamintojams, bet ir vartotojams. Toliau sveikata, aplinkosauga, be abejo, tai reikia atsižvelgti. E, ir tai yra svarbu ir vartotojams, bet man atrodo, kad mes čia kalbame apie protekcionizmą ir apie nacionalizavimą. Nes dabar jau užtenka to, kas yra. Vartotojai, tie, kurie mano, kad tai yra reikalinga, gali tai gauti, nes jau yra savanoriškų pagrindų galima žymėti kilmės vietą. Na ir dar vienas klausimas. Komitetui noriu jį užduoti. Pasaulio sveikatos organizacija pasaulio prekybos organizacija jau dabar kalba apie kilmės šalies žymėjimą JAV. Buvo toks pasiūlymas ir paskui buvo jo atsisakyta. Tai yra nurodyta PPO gairėse ten buvo nustatyta, kad tokia sistema, kurią mes čia dabar bandome sukurti, buvo nelegali, todėl JAV atsisakė tokios sistemos. Ir aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti į šitą precedentą. Na, be abejo, pasaulio prekybos organizacija priema daug sprendimų, kurie mums nepatinka, bet į pastarą jį turėtume atsižvelgti. Taigi, jeigu dabar sistema yra savanoriška, kam ją griežtinti? Aš nesuprantu šitos iniciatyvos ir jos nepalaikau.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 Gal kas nors žino, kodėl neveikia mikrofonas. Na, išgirdome įvairių nuomonių. Ir aš taip pat norėčiau pasisakyti. Ir norėčiau nepritarti privalomam kilmės vietos žymėjimui. Bet e, skaidrumo tikslais daug vartotojų nusprendžia pirkti e, produktus iš tų šalių, kur yra galiojantis gyvūnų gerovės įstatymai. Ir e, man atrodo, kad e, Europai aktualu štai kas, kad sandėliai, kitos produkto laikymo vietos yra perpildytos, besistengiant padidinti produkcijos kiekius Mes čia kalbam apie daugiau negu vieną milijoną tonų mėsos, bet e, ta mėsa yra gaminama e, nesilaikant gyvūnų gerovės taisyklių. Ir man atrodo, kad tikrai reikėtų pagalvoti apie kilmės vietos žymėjimą, nes tai būtų svarbu ir iš gyvūnų apsaugos perspektyvos, ir iš gyvūnų gerovės perspektyvos. Europoje galioja griežtos normos, bet vis daugiau produktų yra importuojama iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Ukrainos ir Turkijos. Ne vien tik mėsos produktai yra importuojami, bet ir kepiniai, pavyzdžiui. Ir ten tam tikros sąlygos nėra atitinkamos turiuomenyje sąlygas, kurios yra taikomos Europoje. Aišku, Europoje diskusijos vyksta labai aistringai dėl susitarimo su JAV, o trečios šalis, ne JAV, yra tarsi pamirštamos. Ne vien tik tai kalbant apie apdorotą maistą, bet ir apie mėsą. Todėl aš manau reikėtų uh, reikalauti griežtesnių taisyklių ir griežtesnio reglamentavimo, žymint produktus iš trečių šalių. Ačiū toliau, ponia Kabizon Ruiz. Ačiū. Aš galvoju, kokie galėtų būti šio pasiūlymo kaštai. Bet Aš nemanau, kad e, kažkokio vieno dalyko įrašymas į etiketę taip stipriai padidins kaštus, kaip jūs čia sakote. Mm, man atrodo, kad gamintojai kainą nustato pagal rinką. Man atrodo, kad e, taip viskas visada buvo. Taigi, aš tikrai abejoju, ar naujasis reikalavimas taip stipriai pakels maisto produktų kainas. Be to, turėtume kalbėti ne vien tik apie kaštus. Yra ir kitų priežasčių, kurios man būtų įdomios. Gal komisija yra atlikusi tyrimą apie poveikį kainoms arba apie kitokį poveikį. Man būtų įdomu žinoti, kokie buvo to tyrimo rezultatai ką reikštų vartotojams, jeigu būtų privalomai nurodoma produktų kilmės vieta. Kalbant apie maisto saugumą, aš manau, kad taip, kilmės vietos nurodymas yra su to susijęs. Bet vartotojai to neprašo. 70 procentų vartotojų prašo, teigia, kad jiem nebūtina žinoti kilmės vietą. Man atrodo, kad čia yra daugiau kitų priežasčių. Ir norėčiau priminti, kad tos įmonės, kurios nori kokybės, jie, jos jau suteikia informaciją apie produkto kilmės vietą. Bet pati rezoliucija mano galva yra gera ir tai yra gera proga pasikalbėti apie maisto saugumą, apie tai, kokia informacija būtų reikalingiausia etiketėse ant visų maisto produktų. Ačiū, toliau ponė Suica. Labai ačiū po šių diskusijų. Mm, mes e, turim skirtingas nuomonės to pačioje frakcijoje. Mes atstovaujam piliečius ir turime atliepti piliečių poreikius, ne vien tik tai vartotojų. Ir jie prašo iš mūsų, jie e, nori, kad būtų atlikti tyrimo, o tyrimai yra labai skirtingi. Aš e, taip aklai netikiu tyrimais. E, manau, kad komisija turėtų atlikti kitą tyrimą ir išsiaiškinti, kiek ženklinimas paveikia produkto kainą. Eurobarometras atliko vieną tyrimą, vartotojai nori žinoti, iš kur kilia maisto produktai, tačiau turime ir neprivalomą ir privalomą ženklinimą. Na, aš pritariu tiems, kurie e, reikalauja, kad komisija atliktų dar vieną tyrimą ir išsiaiškintų, ko iš tikrųjų nori mūsų vartotojai, mūsų piliečiai, kai kas sakė, kad mes neprimam politinį sprendimą. Aš niekada čia nenorėčiau priimti politinį sprendimą, bet sprendimą tokį, kuris atitiktų piliečių lūkesčius. Mes turim pripažinti ir žinoti, ką, ko jie tikrai nori ir aš noriu skaidrumo. Tai čia nėra vien tik tai tema, kad yra didelis skirtumai tarp rytų ir vakarų rinkų. Ir šita tema taip pat bus aptarta mūsų komitete. Manau, kad visuomenė nori žinoti, iš kur atsirado, iš kur kilęs maisto produktas, bet aš nežinau, aš nenoriu to, kad būtų parašyta juodo ant balto, bet noriu, kad dar kartą komisija atliktų vieną tyrimą. Kolega Ek. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, e, savanoriška ši sistema nėra draugiška vartotojui. Pasitikėjimas yra gerai, kontrolė dar geriau, bet praeitie mes matėme, kiek buvo skandalų dėl maisto produktų. Ir perbdi produktai, mėsos pieno produktai turėtų būti kažkokia sistema, pagal kurią nurodyta jų kilmė. E, vartotojai turi teisę į šitą informaciją ir e, komisija turi pareigą saugoti žmonės nuo sukčiavimo, nuo apgaubiščių maisto produktų gamyboje ir, bet to, pavyzdžiui, kaip yra e, susijęs su, su kainomis, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje buvo e, problema, bet aišku, čia yra kitas klausimas. 2013 metų apžvalga, tyrimas es rodo, kad 90 procentų vartotojų nurodo, kad per apdorotų produktų kilmė turi būti nurodoma visoje Europos Sąjungoje toks yra vartotojų lūkestis ir vartotojų teisės turėtų būti skaidresnės tam, kad būtų užtikrinta, jog vartotojai yra informuojami, jie turi šitokią teisę ir vietos nacionalinių ir tarptautinių lygmenių. Ir nesvarbu, ar šitie maisto produktai yra pagaminti tam tikroje vietoje, šalyje ar už ES ribų, trečiosiuose šalyse, konkretus žymėjimas reikalauja, kad tai iš tikrųjų yra parama regionams. Tai remia ir vietos gamintojus ir taip pat e, skatina sumažinti netinkamą elgesį su gyvūnais ir taip pat padeda sumažinti emisijas nulinio kilometro principų, tai aš manau, kad ženklinimas yra absoliučiai reikalingas ir komisija turėtų daugiau galvoti apie vartotojus, o mažiau apie pramonę. Ačiū. Panas Garsija. Dėkuoju. Mes mikrofonas išsijungė. ¿Este mejor? Sí. Digo que... Taigi, e, mes turim tikrai turėti sveiko proto. Tarp to, ko norime ir kas yra realistiška, tai reikia sveiko proto. Na, yra produktas ir kodėl daryti tokį skirtumą kas yra daug apdorotas ar mažai apdorotas produktas, aš to nesuprantu, kol, pavyzdžiui, šviežia dešra turėtų būti šitos grandinės dalis. Na, nereikia riboti, kas ten turi būti, vėlgi logiška. Kodėl reikia apsiriboti valstybės sienomis ir nurodyti, iš kokios valstybės kilęs produktas, gal iš kokio regiono ir kaimo. Tai kai yra maisto produktas išsaugomas geografinės vietovės, tuomet žinome, iš kur tas produktas yra. Ir į kokybę į, į turi tam tikrus standartus tose regionuose ir sudėdamosios dalis tai irgi yra atitinkamų standartų. Ir kalbėti apie šitos produktus, aš manau, kad mes nueinam per toli. Manau, kad riba turėtų būti pridėtinė vertė, ką gamina gamintojai. Ar mes kalbam ar ES, ar už ES pagamintus produktus, bet čia yra didžiausia riba, o kitaip mes eisim per toli ir reikalausim per didelių pastangų, nes galbūt Pavyzdžiui, tie, kurie teikia žalivas maisto pramoniai, yra skirtingi. Ir, ir atsakomumas įvairių sudėtinių dalių atsakomumas yra labai brangus. Reikia keisti etiketes, procedūrą, dokumentaciją. Nėra taip lengva ir ar ne viską tą surašys etiketėje. Taigi, aš noriu pasakyti, kas man svarbu, ar man svarbu, e, kad e, produktas yra iš Pakistano. Man svarbu kokybė, man neįdomu, iš kur jis yra. Ir e, man įdomu, koks, kokia sudėtinė dalis yra apdarotume produkte. Riba yra Europos Sąjunga arba ne Europos Sąjunga, o kurie nori, tai gali dėti pastangas ir jeigu jų etiketės tai bus parašyta, tai tvarkoj, tai yra savanoriškas dalykas. Tačiau svarbiausia yra vartotojas. Galim pasakyti, kas yra svarbiausia e, saugumui. Tai pavyzdžiui, ir mėsos produktų atveju, tai svarbu, kur gyvūnai laikomi ir kur jie yra e, skerdžiami, tai svarbu maisto saugumui. Taigi tikrai reikėtų kažką daryti ir žiūrėti į pastangas, gamintojų pastangas Europos Sąjungoje, to pakanka. O kitaip mes per daug ribų užkrauname, per daug naštos užkrauname vartotojams. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als ik, eh, als ik dit allemaal... Pone Prik, Mano kolegos nurodė, kas yra, kas, su ko tai susiję. Aišku, čia svarbu ir kaštai, bet yra kontrolės klausimas, kas užsims kontrolę, kas užsims stebėjimu. Ir yra, pavyzdžiui, regioniniai produktai, bet galiu pasakyti, kad Niderlanduose tai yra nišinė rinka ir nemaža rinka. Ir produktai vystosi, tai tikrai labai sunku e, lyginti vienus su kitais ir kontrolės sunkumas, ir procedūros sunkumas, ir nėra aišku, vartotojus nėra <clears throat> pasirengęs mokėti kainą už ta, vietos žymėjim, kilmės žymėjimą. Tai tikrai reikia atsižvelgti į finansinę situaciją, vartotojų finansinę situaciją, kurie nėra pasirengę mokėti. Ir yra didėjai gamintojai ir, ir kiti. Aš nežinau, kaip pavyzdžiui, dėl perdirbtų produktų, aš tikrai nežinau. To O dabar norėčiau steigti žodį komisijos atstovui, kuris atsakytų į kai kurios klausimus. Taigi, žodis poniai Juliker. Yeah, thank you very much for... Labai ačiū, kad suteikite žodį ir labai ačiū už gyvas diskusijas. Norėčiau priminti, kad labai neseniai reglamentas dėl informacijos vartotojams jau mm, pagal jį nebegalioja neprivalomas žinėmės joms maisto produktų kategorijoms. Aš tik noriu pabrėžti, kad šalia jautienos privalomas žinėjimas yra ir keulienai, oš, oškienai paukštien, ir paukštienai. Ir be to komisija uh, pateikė tyrimus, apie kurias buvo kalbama šiandien apie galimybę nurodyti neprivalomą mokė, žymėjimą kitiems produktams, e, mėsai, kurie yra kaip sudėdamoji dalis, pienui, pienui naudojama pieno produktuose. Ir šituose pranešimuose nurodoma, kad neprivalomas savanoriškas žymėjimas yra tinkamiausias sprendimas, kadangi tai suteikia galimybę vartotojui rinktis produktus tam tikros kilmės, jeigu jie nori, arba ir neprideda papildomos naštos ir neišaugin, ne, nepadidina išlaidų visiems ūkio subjektams ir valdžios atstovams ir vartotojams. Ir šis aspektas atsispindi šiame ekonomikos klimate, neturėtų būti užmištas, jis išlieka svarbus. Taip pat reikia suvokti, kad produktų rinkos dalis, kurie dabar ir, ir turi paženklintą kilmę, kad jų dalis yra palyginai, palyginus maža. Tai, um, tai rodo, kad vartotojai nėra pasirengę mokėti ir tai prieštarauja e, vartotojų interesams. Taip pat e, buvo diskusija apie apie privalomo kilmės žymėjimo kainų, kainą e, vartotojams ir ūkio subjektams. Na, įrodymai nėra nuseklus. Tai čia aišku, reikėtų žiūrėti į atsargiai tos e, duomenys, kurias pateikia gamintojai maisto pramonė. Tačiau nereikia pamiršti, kad poveikis maisto pramonė yra didesnis nelankstumas jų gamybai ir tai yra mažesnis konkurencingumas tarptautiniu mastu ir apskritai. Kai dėl pasiūlymo uh, nedaug apdarota mėsa arba pieno produktai, dėl tos apibriešties komisija nori pabrėžti, kad me, tai tikrai būtų sunku nurodyti tą ribą, kas yra nelabai aprobotas ir, lab, ir daug aprobota, apri, apdorotas e, produktas. Ir argumentas, kad e, taip pat ir nedaug apdorotiems produktams, kad žaliavų kilmė gali dažnai pasikeisti ir privalomas žymėjimas e, tiesiog kenkia lankstumui. Taigi komisija mano, kad požiūrių šiuo klausimu yra proporcingas, mes taip pat turėtume atsižvelgti, kad kaip bendra taisyklė kilmės žymėjimas turi būti vykdomas e, tais atvejais, kur galim sklaidinti vartotoje. Ir e, buvo paminėta e, apie atvejį dėl sukčiavimo maisto produktų ir maisto produktų, maisto produktų klastojimo. Taigi, yra taisyklės ir pagal taisyklės, jeigu produkto kilmė ir sudėtinių dalių kilmė yra skirtinga, tai apie tokį skirtumą reikia pranešti. Ir šitas taisyklės taikymo tvarką dar reikia nurodyti ir komisija planuoja tai padaryti iki šių metų pabaigos. Taigi, tokios yra taisyklės savanoriškam kilmės žymėjimui. Dar porą dalykų, porą klausimų, kurie išsitindėjo diskusijose. Pirmasis dėl maisto saugos. Ir, aišku, komisija mano, kad apskritai kai maisto sauga yra garantuota, nesvarbu, koks, apie kokį kilmės žymėjimą kalbėsim, ar apie ar privalomas žymėjimas neprieštrauja didesniam maisto saugumui. Ir kai kalbam apie nesažiningas praktikas ir taip pat arklienos skandalą, Tai čia yra aiškiai paminėta, kad jeigu yra privalomas kilmės žymėjimas, tai tokių skandalų, tokių klastojimų nebūtų būti jiems užkirstas kelias. Ir oficiali kontrolė, tinkamas e, kontrolės ir rezultatų įgyventinimas tai yra vienintelė priemonė, kuri gali užkirsti kelią klastojimo praktikoms. Tai tikrai yra daug daugiau negu oficiali kontrolė ir svarbiausia, kaip ji yra vykdoma ir kokiu veiksmu įmamasi paskui. Tai yra svarbesni dalykai ir tai padidina maisto saugumą ir padeda išvengti nesažiningų praktikų. Dar vienas aspektas atsakamumas maisto grandinėje yra privaloma, atsakamumas yra užtikrinimas ir tai yra, yra skirtumas, ar atsakomumas yra e, maisto pramonė yra spindėtas žymėjime. Noriu pabrėžti, kad atsakomumas visais atvejais yra įmanomas, tačiau yra skir, aišku skirtumai, kaip tai yra nurodoma ir kokie yra kaštai. Dėkuoju. Labai ačiū. Ačiū priminti, į kada galim pateikti pakeitimus. Taigi kovo pirmą dieną ir balsuosime NDV komitete kovo 22 dieną ir paskui plenarinė sesija arba per antrą balandį arba per gegužės pirmą plenarinę sesiją. Eikime prie kito darbuotojos klausimo. Tai yra sveikatos teisės aktų įgyvendinimas. Kaip visuomet, pradėkime iš karto sakdami žodį komisijai. Kad atsakytų į visus klausimus, galima duoti iki trijų minučių klausimai arba mažiau. Na, laiko mums kaip trūksta, galima ir mažiau, kad būtų, būtų ir mažiau kalbėtumėte. Ir tuomet bus e, tiksliai laiko sureaguoti atsakymus. Ponui Gris suteiksiu žodį, santė direktorato vadovai. Prašau. Dėl pirmo klausimo. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo kelių pastebėjimų dėl faktų. Komisija pateikė ataskaitą dėl direktyvos įgyvendinimo. Tai padaryta buvo rugsėjo 4 dieną praėjusiais metais ir buvo kalbama apie dėl perkelimo situacijos. Ir kalbama apie saviosios nuostatas, kaip, pažiūrėjau, autorizavimas, pacientų mobilumo lygis, formacija pacientams ir taip pat bendrabiavimas pagal direktyvą. Kita ataskaita bus teikiama 18 metais. Ataskaita buvo aptarta Luxemburgė neformaliame posėdė, ministro posėdyje rugsėjo 15 dieną. Ir ten buvo kalbama apie direktyvos įgyvendinimą ir bendrabiavimus valstybėms narimis. Kągi mes čia padarėme, rengdami ataskaitą. Pirmiausia, tai susitikome su visų valstybių narių atstovais jų sostinėse ir kalbėjome techninių lygių apie kai kurios klausimus, kurie kyla įgyvendant šią direktyvą. Taip pat susitikome su suinteresuotomis šalimis kiekvienoje valstybėje. Komisija sutiko su valstybės narimis, kad kai kurie dalykai, pažiūrėjau, finansiniai klausimai, pacientų formavimas, pacientų mobilumas ir šaktinis autorizavimas gali kelti problemų, mes tai matėme ir taip pat valstybės narės pateikė duomenis apie nacionalinius informacijos centrus. Iš viso 26 valstybės narės 28 pateikė duomenis. Vertinome direktyvą dėl paslaugų teikimo pasienio zonose ir taip pat vertinome taip pat ir kliūtis, kurios kila pacientams gauna sveikatos paslaugas pasienio regionuose. Ir čia kalbėjome apie pacientų teisės, apie sveikatos apsaugos kokybę, apie lėšų kompensavimą, apie dokumentavimą, apie duomenų šaltinius, apie žymėjimą. Ir taip pat įtraukėme keletą papildomų procedūrų. Numatėme slapto pirkėjo būtent procedūrą, Toliau bendravome su nacionaliniais informacijos centrais dėl ir stebėjom, kokią informaciją teikia pacientams. Taip pat atlikome Eurobarometro studiją, kuri buvo užtikėta 14 metais. Ir tai buvo kaip tesnis veiksmas po 100 metų studijos. Tyrimas rodo, kad pacientams kyla nerimo dėl galimybės gauti sveikas paslaugas kitose šalyse ir per mažai yra bendrabiavimo vos 2 iš 10 pacientų, vos 2, 2 iš 10 žmonių mano, kad gauna pakankamai informacijos. Ir žinoma, skaičiai skiriasi tarp šalių. Toliau buvo atliktas tyrimas apie eksperimentinį dizainą. 13 metais buvo ši, atliktas šis tyrimas, pakeltas 13 metais. Tyrime pacientų pasirinkimus pagal direktyvą metodologijoje atliktimi e, e, elgesio studijų tyrimai ir tyrė, buvo tyrima, kas paveikia pacientų elgesį ir kas skatina juos pasirinkti paslaugas, sveikatinos paslaugas užsienyje. Ir pasidalinome rezultatai su valstybės darimis. Europos pacientų forumas patikė ataskaitas dėl konferencijų, kuris vyko nuo 3 metų gruodžio iki 4 metų gruodžio. Ties vyko Bruselėje, Tienuose ir Taline. Taigi tai buvo išanalizuota. Toliau buvo tikrinama, kaip direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. Tai buvo pateikti 20 valstybių narių. Taigi, štai ką mes atlikome, rinkdami ataskaitą. Dabar porą žodžių dėl perkelimo tikrinimo. Komisija tikrino, ar pakankamai perkeliama direktyva valstybės narėse ir atsižvelgė į tai, kokiu galiu metu gali trūkti. Ir buvo prieš 26 valstybės pradėto pažeidimo procedūra dėl to, kad per vėlai arba nepakankamai perkelta direktyva. Noriu pasakyti, kad dabar jau beveik visai perkelta direktyva. Pavyzdžiui, visos, beveik visos valstybės narės turi savo nacionalinius informacijos centrus, kurie teikia informaciją pacientams dėl jų teisių, dėl kokybės ir kitų klausimų. Bet valstybės narės dalyvauja koordinavimo mechanizme taip pat ir e, elektroninės sveikatos mechanizmuose ir sveikatos technologijų vertinimo sistemoje. Kitas klausimas. Ar tinkamai perkelta direktyva? Ir tai vertinti sudėtingiau yra dėl to, kad sistemos tarpusavį labai skiriasi. Matome, kad patlygis neblogas, tačiau lieka tam tikrų nuogastam dėl kelių valstybių narių. Pavyzdžiui, gali būti iš ekstinio autorizavimo labai sudinga sistema ir tai gali kelti problemų pacientams, kurie nori gauti sveikatos paslaugas kitose šalyse. Taip pat kitas dalykas yra žemi kompensavimo tarifai arba aukšti administraciniai reikalavimai. Be to, nesenai atlikta Eurobarometro studija rodo, kad ES piliečiai tiesiog per mažai žino apie savo teisę pasirinkti sveikatos apsaugos paslaugas kitoje šalyje. Ir tai trukdo piliečiams e, užtikrinti savo teisę kitoje šalyse. Taigi reikia užtikrinti geresnį perkelimą ir galiu pažadėti, kad komisija labai aktyviai imsis šio klausimo artimiausių metų per perkelimo etapą, kad būtų užtikrintas pacientų teisės. Labai ačiū. ponė Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mano klausimas yra susijęs su e, atitinkamų centrų e, tinklu, kadangi dėl e, atskaitos centrų turėjo būti perži peržiūrėta tvarka ir komisija turėtų kažką daryti, kaip pagerinti informaciją dėl europinių tinklų ir skatinti kad, būtų, kad įstrauktų ekspertų centrai ir e, buvo peržiūrėta 2011 metų e, dokumentas, kokie turi būti kriterijai e, ekspertų centrams, kalbant apie retasias lygas ir e, ar yra įgyvendinti šito, šitas rekomendacijos. Tai toks mano klausimas, aš norėjau dar pasisakyti vietą kolegės, kolego Piterlio, kuri pateikė pertraukė, perdavė klausimą, prašyčiau vietoj jo dar man steigti žodį, panašai ir perį. Dank u wel, voorzitter. Ik stel de vraag ook namens Mary McInnes. Eh, de vraag is, volgens de enquête van de Eurobarometer. Taigi, pagal barometro tyrimą, 2015 metais tik tai 2 procentai europiečių e, buvo turėjo problemų Europoje ir nacionaliniai tyrimų centrai turėjo problemų siūsdami informaciją į užsienį. Ir ką komisija mano ir kaip galėtų užtikrinti e, nacionalinių kontaktinių punktų veiklą ir e, kaip e, geriau informuoti piliečius apie jų teisės. Voilà, donc, effectivement, euh, je, il est... Taigi, iš tikrųjų, e, svarbiausia gerai suorganizuoti mūsų diskusijas. Dabar mes e, kalbam apie pirmą e, klausimą. Jūs kalbėjote apie temą, kuri bus paliesta šiek tiek vėliau. Taigi mes visuomet esame ties pirmoji darbo turkės punk, pirmoji punktų. Pane Ribasy, jūs norėjo pasakyti, pasakyti pirmą klausimą. Taip, iš tikrųjų, e, atliepiu į Krostet klausimą. Aš taip pat noriu užduoti klausimą komisijai. Dėl šitų Europos kontaktinių centrų jūs kalbėjote apie retųjų lygų tyrimo centrus ir aš taip pat e, prisimenu dėl fagoterapijos ir Prancūzijoje vyko e, susirinkimas ir jie tiki, kad tie žmonės, kurie užsikrėtė e, virusų, jie buvo, buvo Gruzijoje. Tai ar reikėtų susijęti tokius klausimus ir kaip e, kovoti su bakterijomis, kaip įveikti atsparumą mikrobams. Tai tikrai yra naujas projektas ir e, tikrai ir tūkstančiai mirčių dėl to, kad e, nebėra atsparumą mikrobams. Taigi tikrai kaip užtikrinti geresnį koordinavimą tarp Europos centrų. Ačiū, ponės Farija. Dėkui. Turiu klausimą komisijai. Galėčiau jį ir pabaigoje užduoti, bet galiu ir dabar. Tarptautinės sveikatos paslaugų direktyva. Ji siekia aukštos kokybės sveikatos apsaugos paslaugų, tarptautinių paslaugų ir taip pat bendradarbiavimo tarp valstybių narių, bet komisija sakė, kad nėra labai lengva įvertinti, ar direktyva gerai yra įgyventinama valstybėse narėse. Aštuntas direktyvos straipsnis penktojo dalis teigia, kad kai sveikatos paslaugos negali būti suteiktos valstybės teritorijoje per kažkokį duotą laiką, kuris yra svarbus mediciniškai pacientui, remiantis paciento sveikatos būklės vertinimu, paciento lygos istorija ir paciento jaučiamo skausmo lygių, būtent tai norėčiau akcentuoti, ir remiantis paciento galimybėmis gali būti galvojama apie paslaugos teikimą kitur. Taigi direktyvoje yra kalbama apie paciento jaučiamą skausmą, kad į jį reikia atsižvelgti, vertinant e, galimybę jam suteikti tarptautinės sveikatos priežiūros paslaugas. Man įdomu, kokios priemonės yra numatytos valstybėms narėms, kad jos galėtų įvertinti paciento skausmą. Ir taip pat, kodėl įgyvendinimo ataskaitoje skirtoje šią direktyvai nėra nieko apie tai paminėta ir ar bus tai paminėta ateityje. Ačiū. Paprašysime komisijos atsakyti. Dėkui ponė Grostet. Atsakysiu taip pat ponė Rivazi. Europos e, informaciniai centrai, e, referenciniai centrai turi padėti bendradarbiauti valstybėms narėms ir jų klinikiniams centrams. Nes yra tokių centrų labai nemažai visoje Europoje. Klausimas yra tik tai, kaip jiems dirbti kartu yra viena vertus, čia yra taikomas principas iš viršaus į apačią, kai numatyta reglamente toks bendradarbiavimas. Ir mes bandome užtikrinti, kad visi sveikatos profesionalai, dirbantis, bendradarbiaujantis su tokiais centrais, būtų informuoti apie bendradarbiavimo galimybę ir kad jie dalyvautų sprendimų priimimo procese. Per pastarosius metus, rengdami tokį naują europinį bendradarbiavimo modelį, mes visų pirma pasiūlėme europinio tinklo modelį. Jis buvo pasiūlytas 2012-2013 metais viešoms konsultacijoms. Taip pat buvo surinkta 20 techninių susitikimų, kurių metu su ekspertais iš visų valstybių narių buvo diskutuojama, kaip tai gyvendinti. Įvyko ne viena labai svarbi konferencija, galiu paminėti dvi. Viena vyko čia, Briuselyje, 2014 metais, kita vyko Lisabonoje, Portugalijoje, 2015 metų spalio mėnesį. 800 ekspertų iš sveikatos apsaugos srities pacientų organizacijų, suinteresuotų pusių dalyvavo tose konferencijose. Taip pat pradėjome informacinę kampaniją apie e, Europos referencinių centrų tinklą. Buvo daugiau negu 30 medicinių žurnalų vedami skelbimai. Taip pat ir internete buvo bandoma susisiekti su suinteresuotomis pusėmis, su sveikatos priežiūros sistemos specialistais. Taip pat buvo 2014 m. kovo mėnesį sukurta teisinė sistema, kur per deleguotusius ir įgyvendinimo aktus buvo parodyta, kaip ta sistema turėtų funkcionuoti. Ir taip pat labai glaučiai bendradarbiavome su valstybėmis narėmis per Europos referencinių centrų tinklą, kuris, kaip sakiau, labai yra aktyvus, visos valstybės narės jame dalyvauja. Mes taip pat dirbame pasteldami ir kitą svarbų organą kur bandoma ieškoti geriausių būdų, kaip praktiškai organizuoti sistemos funkcionavimą. O dabar jau yra jaučiamas tas pagreitis ir visos priemonės yra paruoštos. Mes ketiname skelbti e, pateikimų, paraiškų teikimą kovo antrą savaitę, jeigu pavyks Ir dabar labai svarbu, kad mes aktyviai bendradarbiautume, palaikytume aktyvų ryšį su visais dirbančiais šiame tinkle. Taip pat reikia palaikyti ryšį su nacionaliniais ekspertais iš valstybių narių, taip pat palaikyti ryšį su nacionaliniais klinikiniais centrais. Taigi aš labai tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos jau galėsime nominuoti pirmosius tinklus jie galės pradėti veikti ir pacientai galės naudotis savo teisėmis pagal šią labai europietišką sistemą. Toliau dėl konkretaus ponios Rivazy klausimo. Be abejo, dabar mes negalim nuspręsti, koks centras bus įkurtas, koks tinklas suformuotas. Tai turės nuspręsti ekspertai valstybės narės. Ir be abejo, konkrečios terapijos gydimo būdai gali būti priskirti vienam ar kitam centrui. Taigi dar konkres, konkrečiai negaliu atsakyti jūsų klausimą. Pažiūrėsim. Toliau dėl to, kaip apibriežti nedelsiant, netidėliojant, kalbant apie išankstinę autorizaciją. Jūs turbūt atsimenate, kiek vyko daug diskusijų čia, Europos parlamente, ir tai buvo labai svarbus aspektas šita apibrieštis. O dabar mes su valstybėmis narėmis sutarėme, kad mes jiems e, pateiksime duomenų. Pirmoje ataskaitoje nebuvo labai daug informacijos, nes, kaip ir aiškinau, perkelimo sistemos dėkimas ir direktyvos perkeliamas valstybės narės e, gerokai vėlavo. Taigi antroje ataskaitoje bus pateikta daugiau informacijos apie tai, kiek valstybių narių įdėgė perkelę sistemą. Taip pat nepamirškime, kad yra tam tikras tam tikra neiškumo zona tarp direktyvos ir reglamento. Ir jie, ko gero, bus bandoma pasinaudoti. Nes dabar kol kas pasistema dar kažko trūksta, nėra e, kelionės išlaidų padengimo numatyti ar panašiai. Ir ypatingai kalbant apie informaciją teikiamą pacientui, šitoj srity labai daug klausimų kyla valstybėms narėms, kam naudotis direktyvai, jeigu galima naudotis reglamentu. Ir pacientai irgi taip, taip svarsto. Na, bet mes labai tikimės, kad per ateinančius etapus jau mums pavyks suformuoti iškesnius faktus, o dabar yra tikrinamas direktyvos perkelimas. Kaip sakiau, 26 procedūros yra pradėtos, kurios tikimės mums padės identifikuoti problemas ir jas paskui išspręsti. Ačiū. Dabar galime pereiti prie kitų klausimų. Aptarkime antrą, trečią ir ketvirtą klausimus kartu, nes jie yra susiję. Ir kviečiu komisiją atsakyti į tos klausimus o po to suteiksime progą sureaguoti klausimų autoriams. Taigi komisija, prašau. I just went through, through them. Okay, the, the, those questions relate to the... Na, šitie klausimai yra susijęs su nacionaliniais kontaktiniais punktais ir, kaip jau sakiau, informacijos ligmuo yra labai dar žemas ir dėl to komisija nusprendė tikrai bendradarbiauti su šiomis organizacijomis. E, jos yra labai skirtingos ir galbūt pradėsiu nuo pono Kočelį klausimo, kaip galėtume suderinti šitos nacionalinius referencinius punktus. Pavras atsakymas, negalim suderinti, nes skirtingos šalis ir, pavyzdžiui, jungtinės karalystės atveju yra keturi nacionaliniai kontaktiniai punktai. Turime kai kuriuose valstybėse narėse yra viena organizacija, kai kuriuose valstybėse narėse yra organizatoriai, grup, apie organizatorių ir organizacijų. Taigi jau čia skirtumas, ką mes darome, tai mes mėginame užtikrinti, kad bus informacijos mainai tarp šitų naujųjų profesijų atstovų ir kad jie galės perduoti vieni kitiems keistis mintimis, kaip galėtų geriau dirbti ir aš manau, kad aš žinau, Jie yra labai kompetentingi ir žmonės norintys padėti. Ir mes su jais nesiniai buvom susitikę mm, gruodžio antrą dieną ir buvo proga aptarti bendradarbiavimo priemonės, pavyzdžiui, kaip sukurti sistemą, kur galima būtų klausimus užduoti ir e, atsakymai būtų keista, keičiamasi. Ir, pavyzdžiui, kaip būtų galima pateikti konkrečius atvejus, jeigu, pavyzdžiui, e, ligonis bus pacientas grįžta namo, tai čia tikrai tokiu lygmenį reikia geresnio bendradarbiavimo. Tai ką mes dar padarome, tai mes mėginame e, išsiaiškinti, kaip jie dirba ir šitie tyrimai buvo pateikti anksčiau rezultatai jų. Ir mes parengėm tokią programą, tarsi, na, kaip netikri pacientai ateidavo, kreipėsi e-mailų ir prašydavo informacijos ir būdavo, kad būtų aišku, kaip tie kontaktiniai centrai dirba tai galbūt nustebins, bet kai kurie iš jų nenaudoja telefonų ir klausimas, aišku, kai, jeigu visi užduoda klausimus elektroniniu paštu, tai gerai, ne visi turi, e, turi, turi prieigą prie, prie e-mailo ir ne visų skaitmeninis e, išprusimas yra tinkamas viso Europos Sąjungoje. Bet vėliau mes, pavyzdžiui, kalbėjomės, kaip pasinaudoti socialiniais tinklais Ir kai kurios valstybės narės mėgino tokią priemonę ir tai e, nėra naudinga, kur individualus pacientas negus atsakymo į savo konkrečias e, problemas ir kartai ir e, žinoti, kokios yra senėjusios problemas, kokia sistema ir taip toliau. Dėl konkretaus klausimo, pavyzdžiui, klausimas, e, kurį uždavė ponė Peticinikas, yra kodėl, e, koks yra, kokia yra sąveika su e, suinteresuotomis šalimis. Taigi mes tai ištyrėme ir Italijos kontaktiniai punktai pagal teisėkuros direktyvą nuo 2014 metų reikalaujame konsultuotis su e, sveikatos apsaugos klientų ir taip pat e, praktikoje esantis modelis įvairiose valstybėse narėse yra taikomas, bent jau toks yra pagrindinis klausimas, ar galime padidinti šitą žmonės, kaip galim informuoti žmonės ir e, visas interesuotas šalis. Thank you very much. I give the floor to the authors. Uh, uh, mis... Dėkuoju. Dabar steikiu žodį autoriams, ponė Mistete. Taip, aš pasakysiu, pasisakysiu dėl savo, už vietoj savo kolegais, kurie negali būti šiandien su jumis. Na, tikrai yra kelia rūpeščių. Pavyzdžiui, jūs sakėte, kad negalim suderinti nacionalinių kontaktinių punktų ir jūs mėginate mus e, įtikinti, kad informacija keičiamasi tinkamai, bet man atrodo, kad yra informacija tikrai turi būti kokybiška, kuri būtų pateikiama pacientui. 28 valstybėse narėse esmė tai yra tikslas, ko norim pasiekti. Ir nega, jeigu negalim visko suderinti, tai ar galima, ar tikrai yra dideli skirtumai valstybėse narėse, ar galim būti įsitikinę, kad informacijos kokybė, kuri yra pateikiama, yra vienoda visose 28 šalyse. Na, čia aš sąžininkai pasakysiu, kad man kyla bejonių, bet labai norėčiau išgirsti atsakymą. Thank you very much. I don't know if... Ačiū, nežinau, ar ponė Pidečinė norėtų atsakyti.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 vis dėlto turim paklausti, yra referencinis punktas Italijoje, bet ar komisija patikrino, ar tas centras funkcionuoja, nes atrodo, kad nėra aktyvaus centro piliečiams, nėra nei svetainės internetinės, nei e, telefono numerio ir e, taip pat ir e, sveikatos apsaugos e, ministerija vėlgi negali pateikti tinkamų duomenų. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pateikti papildomų klausimų? Ne? Tuomet galime suteikti žodį vėl komisijai, kad jie atsakytų. Kaip paimk aš... Pedicinį. Taip atsakysiu, ponai Pedicinį, tai taip, na, Italija taip pat buvo įtraukta į netikro paciento procedūrą. Išbandėme, kel... na, mes netvarka atrinkome centrus, kurie buvo atrinkti studijai, tačiau mes negalim patikti atskirų duomenų kiekvieną valstybę, tačiau m, mm, tai yra padaroma studija, tačiau iš tikrųjų buvo atsakytas visos šalis ir kelime šį klausimą, nes ne tik Italijoje kilo tokių problemų. Kilo kitur problemų, kad nėra tikima informacija telefonu. Taip pat bendraujame mes su, su informaciniu centru, taigi jie, nu, jie egzistuoja, tai tie galbūt galiu pasakyti. Toliau ponios Grostet klausimas. Taip, tai yra svarbus dalykas. Mes tikriname ir tikriname pavyzdžiui skirtingų nacionalinių informacinių centrų Pavyzdžiui, iš Vokietijos buvo gautas pristatymas apie tai, kaip galima, kad reikėtų atsilikti vertinant kokybės klausimus. Taip pat svarbus klausimas yra, kiek turime patys patirties ir kiek kaip prieigos mūsų teikia sveikatos apsaugų paslaugų teikėjai. Kitas svarbus dalykas, kiek galima investuoti į centrų plėtrą. Žinoma, labai svarbu, kad investuojama būtų, nes pacientų skaičius, kurie nori gydimo, gali aukti. Tačiau, kaip jau aiškinta, kai kurios valstybės turi savo informacinius centrus. Ir e, būna tokiu atveju, kad e, kila problema, jeigu, pavyzdžiui, vietoje yra geros paslaugos, bet pacientai galbūt jų nenori. Tarkime, Danijos sistema. Ten yra daromi atskiri nukreipimai specialistams konsultantams, kurie gali padėti pasirinkti. Taigi yra įdomių labai praktikų. Ir reikia užtikrinti, kad valstybės dalintųsi žiniomis, plėstų žinias, nes institucijos yra labai jaunos dar, vos porą metų veikia, tad turi išmokti gerai veikti, rasti geriausius veikimo būdus, numatyti geriausias sistemas. Dar paskutinis dalykas. Mes padedame gauti prigą prie IMI sistemos, tai vidaus rinkos sistema, kuri leidžia dalintis konfidencialinę informaciją tarp informacinių centrų. Pavyzdžiui, informaciją pacientus galima būtent perduoti per tuos tinklus. Tai užtikrinamas duomenų saugumas yra. Ir taip pat sutikima prieiga prie specialių centrų. Ačiū. Labai ačiū. Pereikime pat prie kito klausimų. Specializuota sveikatos priežiūra. Pražodis komisija. Na taip. Taip pat tai buvo vienas labai svarbių klausimų per mūsų diskusijas. Taigi galčiau pirmiausia trumpai atsakyti, kad yra gairis valstybėms narėms ir neplanuomi jų plėtoti. Esame nutarę atlikti tyrimą, peržiūrėti esamą literatūrą ir tirti labai brangę ir specializuotą medicinę įrangą. Ir būtent studijos bus atliktos viešam valstybėse narėse ir gegužės mėnesį ta studija bus atlikta ir paskelbta. Tikiuosi, kad ten ir rasim, paskelbsim atsakymą į šį klausimą dėl šių paslaugų. Tada matysime, kaip valstybės narės tai gali įgyvendinti praktikoje. Kila sėgiausių klausimų, kaip tai padaryti. Buvo svarstama, kiek tai kainuos. kiek kainuoja tokias paslaugas pateikti ir žinoma, tai yra labai brangu. Paslaugos yra labai brangios, tačiau, na, tikrai pateiksime informaciją valstybėms narėms išplatinsime tyrimų duomenis, išplatinsime valstybių narių praktiką. Turbūt tiek čia klausimų. Ačiū. Ačiū, prašau, ponio Grostet. Taip, aš, na, aš kalbėsiu pono Peterlai vardu. Ir, na, turiu palaikyti jo klausimą. Kai diskutavome dėl išėksnio autorizavimo specializuotos sveikatos priežiūros atveju, mums kilo nuogastavimo, kad valstybės narės gali pasislėpti už to reikalavimo, kad reikia gauti šakstinį leidimą. Taigi galite bandyti piknaudžiauti situaciją ir sumenkinti direktyvos poveikį. Taigi ponas Peterle kelia klausimą ir norėtų žinoti, ar jūs komisija ketinate valstybės norė patikti gairias. Kad būtų galima geriau suprasti, kaip reikėtų šios ir tie vertinti išksinį autorizavimą, būtent specializuotos sveikatos priežiūros atveju. Kad būtum aišku, jog ar tai tikrai yra pagrįsta. Ačiū. Ačiū. Ar jau galbūt tik Aleksandras dar nori pasakyti? Prašau, man žodis komisijai. Taip, kaip jau sakiau, šis klausimas yra labai svarbus. Šis šiknio autorizavimo klausimas. Apie jį buvo kalbama trilogose. Na, Taip, taip, apie taip pat kalbėjome iš Lisbės narimis dėl domenų rinkimo. Tai įtraukėme į mūsų savo domenų rinkimo planą. Ir šiek tiek autorizavimas svarbus dėl kelių dalykų yra. Pirmiausia, dėl kainos, kad čia kalbama apie brang, brangius gydimo būdus ir tai yra svarbus klausimas, svarbi problema. Kai galiausiai surinksime duomenis ir matysime, kokio dydžio ši problema yra, tuomet galėsime įvertinti, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių ir tada galėsime svarstyti, kad galbūt kitas žingsnis galėtų būti kokį nors matyti bendrą, bendrą vardiklį. Tačiau pirmiausia, reikia užbaigti tyrimą ir įvertinę, pamatyti, kaip ekspertai vertina tuos skirtingus brangius gydimo e, pasiūlymus, kurie dabar yra Europoje. Ir tuomet vertinti iš ekstinį autorizavimą, vertinti, kiek visą tai kainuoja, kiek čia svarbus yra, kiek čia svarbu gydimo kaina yra, tuomet galėsime spręsti kitų žingsnių. Ačiū. Ačiū, eikime prie kito punkto. Šeštas klausimas - pacientų informuotumas. Vėlgi žodis komisijai. Taigi, dėl kampanijų, ką komisija organizavo. Taigi, kaip sakiau savo įžangoje, mes finansavome kelias konferencijas, kurias organizavo Europos pacientų forumas 14-15 metais. Taigi pacientų organizacijos Europoje šį klausimą svarstė. Taip pat tose konferencijose dalyvavo ir sveikatos priežiūros teikėjų atstovai ir kitos suinteresuotos pusės. Konferencijos vyko keturiose skirtingose vietose. Taip pat buvo parengtas lankstinukas visomis ES kalbomis ir taip pat paruoštas video įrašas, filmukas, kuris yra e, komisijos svetainėje. Mes parėmėme NPO veikiančias šioje srityje padėjome joms užsimti savo veiklą, jeigu jos išreiškia tokį pageidavimą. Ir toliau bendradarbiaujame su nacionaliniais informaciniais centrais, kontaktiniais centrais, padedame jiems dirbti veiksmingiau. Ir galiausiai per Facebooko pokalbių svetainę bandome palaikyti ryšius. Mūsų interneto svetainėje yra nuoroda į tą pokalbių svetainę Taigi tokios buvo veiklos, bet e, nacionaliniai kontaktiniai centrai nemano, kad socialinė e, medija yra naudinga šiuo, šiuo, šiuo tikslu ir mes tikrai nenorim prieštarauti nacionaliniams centrams lipti kažkaip jiems per galvas. Ačiū. Dar kartelį žodis poniai Groste. Taip, aš vėl noriu pasisakyti nes čia pono Peterle klausimas. Jam susidarė įspūdis, kad pacientai, nepaisant visų komisijos dedamų pastangų ir be visų prieinamų priemonių, pacientai nėra pakankamai informuoti. Todėl jis norėtų paklausti, ar bus kokia nors kampanija visiems Europos piliečiams, ne tik pacientams, kad visi sužinotų, kad jie turi teisės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje šalyje, nes ne visi tą žino. Gal reikėtų informaciją paskleisti plačiau? Visiems piliečiams, kurie kada nors ir patys gali tapti pacientais. Ačiū. Ar yra dar klausimų komisijai? Ne? Tuomet žodis komisijai. Dėkoju pirmininkė. Puikus klausimas. Aš pats savo jį užduodu. Pasižiūrėjus Eurobarometro tyrimą, čia galiu priminti jums 11 klausimą, kai mes paprašom tyriejų palyginti mūsų pačių sistemos žinomumą ir naujos europinės sistemos žinomumą čia Prancūzijoje, kaip pavyzdį paimsiu. Taigi Prancūzijoje, kiek e, pacientai žino Prancūzijos sveikatos sistemą, tai maždaug 68 procentai pacientų teigia išmanantis Prancūzijos sveikatos priežos sistemą. O kalbant apie tarptautinę, europinę sistemą, apie tokią žinantis teigia 15 procentų. Bet mano šalyje, Lenkijoje, yra kitaip. Lenkijoje pacientai, čia pagal Eurobarometro tyrimą, 44 procentai pacientų teigia išmanantis Lenkijos sveikatos sistemą ir 40 ir toks paskaičius pareiškia žinantis apie tarptautinę sistemą. Taigi, įdomi situacija kai kuriuose valstybėse narėse, e, žiniasklaida, ką iš jo pagalius į ratus informaciniai kompanijai. Ir kai kuriuose valstybėse narėse nacionaliniai kontaktiniai centrai tiesiog patys jokių klausimų neuždavinėja ir nesidomi. Tai kaip palyginti ta informacija, kurią apie pacientų teisės pacientams teikia pačios valstybės narės. Ir, kie, ir tą poreikį, kiek yra reikalingi europinio lygio veiksmai, norint labiau informuoti pacientus, kiek reikia tos europinės kampanijos. Man atrodo, kad Visų pirma, aktualu tai, kad, e, kad žmonės nepakankamai išmano savo nacionalinės sveikatos priežiūros sistemą. Klausimai užduodami labai keblus. Kartais per pusę skiriasi skaičius iš žin, sakančių, kad žino, kaip veikia nacionalinė sistema ir kaip veikia europinė sistema. Pana Grostet. Kodėl man atrodo, ir manau, kad yra e, ir kolegės Petrelė klausimas, kad didelė informacijos kompanija e, yra naudinga Europos piliečiams, nes žinome, kad valstybės narės nėra suinteresuotas ir nenori kad šita direktyva dėl tarp valstybinės sveikatos klausimų būtų įgyvendinta. Ir tas faktas, čia problema, kad reikia kovoti šitą nenorą iš valstybių narių pusės, mes visi žinome, reikia kovoti su to nenoru ir mm, kova gali vykti tik tai informacijos pagalba. Ir informaciją pateikti visiems piliečiams, europiečiams, ne vien tik tai pacientams, bet Europos piliečiams. Jie turi žinoti, kad yra e, direktyva dėl e, tarpvalstybinės e, psichatos paslaugų, kad jie žinotų, kad yra galimybė kreiptis į kitą valstybę narį, kad galima diversifikuoti zonas ir taip pat dėl to reikia tiesiog veikti šitą valstybių narių nenorą. Dėkoju, pana Šaldimus. Dėkoju. Aš turiu klausimą apie pacientų informuotumą. Be abejo, nelengva, jeigu Europos piliečiai neišmano netgi savo teisių savo pačių valstybėje. Tai ko tikėtis, kad jie žin, išmanytų europinės sistemas. Bet jūsų nuomonė, kokio lygio žinomumas yra reikalingas, kad jau galėtume sakyti, kad direktyva yra pilnai įgyventinta. Man atrodo, svarbu du žingsnius išskirti. Pirma, pacientai turi žinoti, kad jie turi teisę į tarptautinės sveikatos paslaugas. Ir antra, jeigu jie nori tom paslaugom pasidomėti, tada jiems turi būti lengva gauti informaciją apie patį gydimą, apie laukimo sąrašus. Ir tada jie galės apsispręsti, ar nori pasinaudoti tokią teisę ar ne. Taigi negalim sakyti, kad svarbiausia tiesiog žinomumas, informatumas. Svarbu yra, kas bus po to. Bet e, taip pat noriu paklausti apie gyvendimo greitį. Kuriais metais tikėtumėtės, kad direktyva bus pilnai gyvendinta? Dėkui. Komisija. Geras klausimas. Kokio lygio žinomumas? informuotumas reikštų, kad direktyva jau yra įgyvendinta, nes tai yra susiję su kaštais, su nedelsiamumo apibrėžimu. Pagal visą tai turime vertinti direktyvos įgyvendinimą. Tačiau atveju esu optimistas. Manau, kad jeigu žmonės pradės naudoti savo teisėmis, naudotojų skaičius išauks. Antra, jeigu žiniasklaida norės nušviesti šitą galimybę, žinau, kad, pavyzdžiui, Slovenijoje vyko labai plačios diskusijos apie pacientų teisės ir matote, 27 procentai yra Slovenijos skaičius pacientų žinančių Europinę sistemą. Na, mūsų tikslas būtų, kad bent jau tie, kurie žino apie nacionalinės sistemas, žinotų ir apie europinę sistemą. Kokias teisės jie turi pagal vieną ir pagal kitą sistemą. Taigi, manau, čia galėtų būti du tikslai, dvi siekėmybės, pagal kurias galėtume mm, vertinti direktyvos įgyvendinamumą. E, pavyzdžiui, Malta, ji mažesnė valstybė, Tai jie daugiau žino ir jie turbūt e, intensyviau naudojasi e, tarptautinėmis paslaugomis, taigi apie nacionalinę sistemą žino 51 procentas, o apie europinę 34, taigi skirtumas nėra didelis. Galima galbūt ir paaiškinti tuos skaičius, bet e, manau, kad visai neblogas sprendimas būtų nusistatyti kad būtų vienodas procentas, žinančių apie vieną ar apie kitą sistemą. Ir būtent tam reikia e, pradėti diskusijas, viešuosius debatus. Na, aš tikiuosi, kad, tų, kad ne, neteks laukti atveju, kai žmonės kreipsis net į teismą. Todėl, užbėgant tam už akių, reikėtų naudotis progą informuoti pacientus apie jų teisės bet man atrodo, kad informacija yra paruošta, ji laukia, kad ją sužinotų pacientai. Uh, Taigi kitas klausimas, septintasis klausimas. Ir iš karto suteikiu žodį komisijai. Uh, so this infringement. Taigi pažeidimo klausimas yra labai svarbus, jau kaip sakiau, įvadinėse pastabose, kad mes pradedame šitą procesą 26 valstybėse narėse, tai nereiškia, kad mes baigsime e, teisme 26 bylom. Na, manau, kad bus konstruktyvus dialogas, reikia užduoti klausimus, kaip mes suprantame teisinės nuostatas ir tekstą, kuris buvo įgyvendintas e, valstybėse narėse. Taip pat reikia aptarti ir kaip tai galima įtraukti į nacionalinę sistemą, kaip tai dirbs e, praktikoje. Taigi klausimas, kaip direktyva yra perkelta, čia yra pagrindinis klausimas šiame dialoge. Pavyzdžiui, ką norėtume išsiaiškinti. Tik patikiu pavyzdį, nenorėčiau kiekvieną um, šalį minėti, nes visose yra skirtingi paketai, kai kuriuose yra labai e, aiš geros iš ankstinių leidimų suteikimo sistemos, taigi jos turi teisę tai daryti, bet e, ar tai yra būdas, pavyzdžiui, užblokuoti e, prieigą prie tarptautinių sveikatos paslaugų. Toliau e, yra mažesnis kompensavimo tarifas negu turėtų būti, bet vėlgi grįž, kreipiamės į nacionalinę sistemą, mes e, kalbame su kiekvienomis valstybėmis narėmis ir suprantama, kad šitie tarifai yra, turi įvairią istoriją. Yra, pavyzdžiui, privatus vieši, ir viešųjų e, sveikatos įstaugų pacientai ir privatus tarifai, viešiai tarifai ir taip toliau. Ir taip pat norime suprasti, ar jeigu sistema yra tokia, e, didžiulė administracinė našta, tai pacientai niekada negalės perėti visų tų etapų, nes tai ilgai užtrunka, arba ne, nežinai, trūksta žinių, nėra advokato, patarėjų aplinkui, kas patartų, tai tos klausimus aptarėm su valstybėm narėm ir galiausiai norėtume pasitikrinti, kaip praktiškai tai gyventinti su kitomis institucijomis, kaip tai paveiks atskirų pacientų kasdieninį gyvenimą, kaip jiem pateik, patekti į sistemą. Tai toks planas. Paaiškinimai, kurie pateikti, yra labai įdomus, aišku. Mm mes suprantame ir čia vėlgi aš atstovauju savo kolegę Petelę, mes puikiai suprantame, kad jeigu yra tikrai rimta problema rūpestis, kaip kontroliuoti direktyvos perkelimą į 28 valstybės narės, bet po to bus ir tinkamas taikymas, tai yra įgyvendinimas šitos direktyvos ir reikia ją perkelti Ir aš manau, kad mano kolegė norėtų žinoti, ar jeigu, pavyzdžiui, paciento teisės yra aiškiai pažeistos, arba jeigu, pavyzdžiui, mes matome kliūtis, nenaudingos kliūtis, kurias sukuria valstybė narė, ar tuomet bus nevykdymo procedūra ar kažkokios sankcijos prieš valstybę narį, kuri pažeidžia tai, tai yra svarbu ne vien tik tai per, ties perkelimo, teksto perkelimo kokybė, bet ir įgyvendinimas. Mes tikrai žinome, kaip yra sunku šitą, parengti šitą direktyvą ir reikia tikrai būti labai budriems ir po to, kaip ar jūs gali, turit kažkokių priemonių e, toliau sekti ir e, bausti, jeigu e, yra tikrai konkrečiu atveju pažįstas paciento teisės. Labai ačiū. Ar dar kas nors turi klausimų? Ne, tai tuomet žodis komisijai. Okay, so... Na, kaip sakau, e, dabar e, perkelimo patikrinimas yra atliktas visos valstybės narės e, įgyvendin, perkelia direktyvą na, ir komisija, mes turim visą eilę priemonių ir naudosime reikalui esant, tačiau šiuo metu ši direktyva, kaip žinote, yra labai sudėtinga ir mes, dėl to, kad mes dirbam su 28 skirtingom sistemom, reikia kreiptis valstybės narės, reikia išsiaiškinti, kodėl, kaip jie daro kažką, atlieka savo veiklą. Taip pat nepamirškim ir e, to, kad pacientai turi teisę kreiptis į teismą tiesiogiai ir mes darybose aptarėme ir tą blogiausią scenarijų, jeigu bus daugybė bylų teisme. Ir e, šitą direktyvą to ir pasižymi, nes pacientai turi teisės ir žinau, pavyzdžiui, dar prieš perkeliant direktyvą, pacientai kreipėsi į teismą ir klausė, kodėl mano vyriausybė neperkeli šitos direktyvos. Ir teismas sakė taip, nacionalinis teismas sakė, tai pacientas yra teisus. Bet mes tikimės, kad šiuo metu mes matom, kiek reikia laiko ir kiek tai truks, kad mes, na, suprantame, derimės, mėginam išsiaiškinti vieni su kitais, bet tikrai yra sunku žingsnis. Thank you very much. Labai ačiū. Taigi galime pereiti prie kito klausimo darbo tvarkyje. Tai yra aštuntas e, duomenų saugumas e, ir apsauga žodis komisija. Okay, so now we are speaking about the, the, the private... Mes kalbame apie privatumą, apie e, konfidencialią informaciją apie pasikį, pacientus ir keitimasis ją. Mes įgyvendiname direktyvą dėl domenų apsaugos ir mm, taip pat būstimą reglamentą, e, kuris yra taikomas sveikatos e, apsaugos sektoriui ir mes mėginam IMS sistemą, tai yra vidaus tinkos informacinę sistemą mes e, leidžiamės, kad būtų keičiamas informacija apie pacientus nacionaliniuose referenciniuose punktuose, kad pacientas nueitų pas tą paslaugų tiekėją, kur jis reikalingas arba gautų paslaugos namuose savo valstybėje. Taigi mes atsižvelgime įvairias aplinkybės ir mes dabar rengiame naują IT platformą, naudodamiesi Connect Europe priemonės fondais, lėšomis ir tai leidžia keistis e, duomenims apie receptus ir e, informaciją apie pacientą ir tikimės, kad iki 18 metų bus įvesta papildoma į tą informacinių technologijų sistemą, kuri leis keistis informaciją paslaugų tiekėjams apie pacientus. Ačiū. Manau, kad ponia Kademek, prašau šaučia, ne? Ar kiti kolegas norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet pereiname prie kito klausimo. Tai ir devintas, būsimas priemonės ir vėlgi žodis komisijai. Taigi mes kalbam apie tarp tarptautinę bendradarbiavimo praktiką. Tai pirmiausia išsiaiškinti, kaip mes suprantam tarp valstybinį bendradarbiavimą. Tai jis gali būti geresnis tarp dviejų regionų, kurie bendradarbiauja, pavyzdžiui, yra Pirienų, Pirienų bendradarbiavimas tarp Prancūzijos ir, ir Ispanijos, Ardienai Belgija ir Luxemburgas, taip pat Vokietijos ir Lenkijos bendradarbiavimas, tai yra, yra pasirašyti susitarimai Kalėje Kento ir matome šitokį e, kaiminį regionų bendradarbiavimą. Toliau kitas etapas yra tarp regioninis bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, yra dvi valstybės narės, dviejų regionų, jos nėra geografiškai susijusios bet jos pasirašo per bendradarbiavimą kažkokį susitarimą, pavyzdžiui, tokie projektai yra tarp Škotijos ir Ispanijos pietų, tai toksai nuotolinis bendradarbiavimas ir galime tai vadinti transnacionaliniu bendradarbiavimu, kai yra nedideli regionai bendradarbiauja, kaip pavyzdžiui Dužėmė jūras regionas, tai Graikija, Ispanija, Slovenija, Kroatija ir Alpių regionas arba Dunojus regionas. Tai tokie regionų konglomeratai ir sveikata yra šio bendradarbiavimo dalis. Taigi mes iš esmės e, remiame tokią praktiką ir mėginam mokytis iš to, kas e, ką suprantame ir mes tiesiog brėžėm tokį žemėlapį ir parengėm struktūrinių fondų programas Interreg ir taip pat regionų plėtros fondai padeda šitam bendradarbiavimui. Manome, kad toks bendradarbiavimas yra įmanomas tik tai tada, kai yra vietos valdžios e, noras ir palaiminimas iš valstybinės valdžios ir e, šitie du faktoriai, tas bendradarbiavimas yra būtinas, kad būtų bendradarbiaujama. Taip pat mes kreipiamės į, vado, į ekspertų grupę parengti nuomonę, kokius yra kliūtis kliūdančios sėkmingam bendarbiavimui ir tai matote nuomonėje, kurią paskelbėme praėjusiais metais, kaip jie apibrėžė pagrindinės kliūtės tokiam bendarbiavimui. Taigi labai pritarėme tam, tai tikrai yra geras būdas užtikrinti prieigą, taupyti pinigas, nereikia papildomų infrastruktūrų, nereikia priemonių, yra, kurios yra e, tarp valstybinė bendra direktyvoje. Ir tai tikrai yra daug geresnis bendradarbiavimas. Ačiū. Pone Kadembak, ar ji norėtų kažką išklausti? Komisija labai aiškiai pasisakė. Tuomet galime pereiti prie dešimto klausimo egzistuojančių sistemų vertinimas, vėlgi žodis komisijai. Uh, Member of Parliament, the letters of, of, of my... Na, jūs tikriausiai gavote komisijos nario laišką ir jis mm, prašė, kad būtų įvertinta valstybių narių mm, sveikatos apsaugos sistema ir mes mėginam tai padaryti su valstybių narių ekspertais. Ir pirma sritis, kur mes galėjome imtis kartu, tai buvo susijusi su e, sveikatos paslaugų kokybę ir mm, kokius ir paslaugos teikiam iš to srity. Mes ką tik pabaigėme tą pranešimą ir mes mm, vasario pabaigoje pristatysim jį mm, atstovams ir paskelbsim jį kitą mėnesį. Manau, kad tikrai buvo įdomi veikla, parodžiusi, kaip sunku palyginti ir išmatuoti e, tos dalykus, kuriuos sunku išmatuoti, bet žinote, kai yra žinios ir patirtis, tai mes mėginam mm, kartu dirbti su SBO ir, ir sveikatos politikos atstovais, kurie dirba Briuselėje. Mes taip pat kreipimės ekspertus, papildome ekspertų grupę, kurią jau minėjau, kurie turėjo aiškintis, kokia yra prieiga prie sveikatos apsaugos sistemos, nes yra skirtingos e, savokos, skirtinga valstybių narių istorija ir šitas klausimas yra skirtingai sprendžiamas. Manome, kad e, tai tikrai buvo e, konsultuojamasi su visuomenė ir šiame parlamente mes kalbėjom apie tai viename iš posėdžių ir mes mėginame tokį vertinimą atlikti, tai yra bendradarbiavimas su, tai yra komunikatas, kurį 14 metais blandžio mėnesį paskelbė komisija, kokia yra e, prieinama, tinkama e, sveikatos apsaugos sistema, mes turim tris tokius ramščius ir mm, mes tikrai surinkame pakankamai įrodymų, kurie galėtų atsakyti į jūsų klausimą, bet tikrai darbas buvo labai sunkus. Ačiū. Žodis nariams. Ne. Eikime prie kito klausimo. Kompetencijos centras. Ponas Pedečinį uždavė šį klausimą. Taip, įdomus klausimas. Mes jau kalbėjome apie Europos referencijų centrų tinklą, jų bendrabiavimą ir taip pat tai siejasi su kompetencijos centru. Kompetencijos centras tai tokia savo, kuri naudojama moksle, tyrimuose, tačiau taip pat taikoma ir medicinoje, kai kuriuose valstybėse narėse. Mes pagal šią direktyvą siekime, kad visi kompetencijos centrai kurie turi geriausius duomenis liknės ir tie susivienytų ir bendrautų aukštesnių lygių. Svarbu, kad būtų ir geras kompetencijos centruose ir taip pat, kad jie norėtų bendarbiauti. Tikiuosi, kad mums paiks tai užtikrinti. Nes jeigu šis modelis suveiks, tai tuomet pacientai turės, pažiūrėjau, prieigą prie ne tik, sakykime, Italijos kompetencijų centro, tačiau ir prie kitų centrų, kurie veikia, pažiūrėjau, Vokietijoje ir kitur ir tuomet jų žinios bus, bus galima panaudoti plačiau. Taigi, čia kalbama apie viso tinklo, viso tinklo panaudojimą. Taigi, čia tikrai galime pamatyti Europos lygio pietinę vertę. Pavyzdžiui, Italijos atvejs. Italija čia labai aktyviai veikia Tali greitai numatė nusatais aktus, kurie aptarė, kaip tai pritaikyti savo sistemai, Italija svarbus ir regionai, svarbu, kad regionų svarbiausi žaidėjai dalyvautų šioje sistemoje ir jie dalyvauja. Tikimės, kad čia dalyvaus daug Italijos centrų. Tačiau, kaip jau sakiau, Tai yra toks projektas, kuris numatęs yra iš, iš, virš, iš viršaus ir nuleidžiamas žemyn. Ačiū. Ar yra kitų pastabų ar klausimų iš kolegų? Ne. Eikime tuomet toliau. Prie kitų klausimų 12-13, jos galėsime aptarti kartu. Iš karto stiksiu žodį komisijai. Taip. Pirmas klausimas siejasi su gyvendinimu ir su barjerais pacientų judumui. Manau, kad tai jau buvo. Na, šiek tiek lėtėme šią, šį, šį klausimą. Čia svarbu ir informatumas apie vartotojų teisės, apie paciento teisės. Na, reikia žinoti savo teisės, ką, ką galite panaudoti. Tai yra pirmas žingsnis pirmas svarbus mūsų tikslas. Antras svarbus dalykas, antras etapas tai yra klausimas, ką galima nuveikti su valstybėms narėmis, kaip galima atrasti tuos barjerus judumui Čia atsakymas turbūt bus toks pat, kaip ir į ankstesnius klausimus. Toliau kitas dalykas – gatekeeper structure. Na, direktyvoje ir mūsų diskusijose buvo sutarta, kad tai, kaip ši sistema veiks vienoje valstybėje, tai taip ir, taip ir liks. Pavyzdžiui, jeigu reikia tam tikrų nuorodų, nukreipimų dėl uh, specializuotos sveikatos apsaugos, tai taip toliau reikės tai taikyti. Žinoma, kriterijai čia neturi būti atskiri ir kitokie. Ir tai yra vienas dalykų, kur reikia toliau patirinėti. Ar valstybės narės nenumatė papildomų kriterijų valstybėms, kurios nori vykti, tai patiems, kurie nori vykti į užsienį. Tik aprašėme tai kad ar e, ta situacija, kad jeigu yra poreikis pacientų vykti užsienį, ar nebus matytiem papildom kriterijų, tai labai svarbu. Galiausiai, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad gali būti taip, jog vis tik sistema neveiks taip, kaip mes manėme, kad ji veiks, tuomet reikės matyti daugiau pažydimų procedūrų, tačiau kol kas vis dar diskutuojame su valstybėmis narėmis. Tai labai ačiū. Pane, pane Šaldamos. Ačiū. Na, jau daug kalbėjome apie pacientų informatumą. Aš turiu galbūt bendresnį klausimą. Pacientų informatumas ir vienas klausimas. Tačiau žinome, kad kuriuose valstybėse narėse sunku užtikrinti direktyvos įgyvendinimą ir tai kelia barjerų. Klausimas, ar jūs pastebėte kokių nors tendencijų kokios yra tos, kokie yra tie barjerai. Pavyzdžiui, ir būna, kad tarkime, tos valstybės, kuriuose labiau e, kad sistemoje palaiko mokesčių mokėtojų pinigai, jos mažiau nori dalyvauti sistemoje ir galbūt jums yra kitaip, galbūt jeigu nors pasiskirstimo tarp rytų ir vakarų narių. Ar yra kokios tendencijų, kokie, kokie kyla barjerai? Toliau kitas klausimas. Kada jūsų manimu pradės veikti tikrai veiksminga sistema užkinti pacientų teises? Ar tai bus po penkių, ar po dešimt metų, kada sistema tikrai bus gerai veikianti? Ačiū. Ačiū. Ačiū, yra daugiau klausimų? Ne? Tuomet teiksiu žodį komisijai. Na, nu, čia vėl atkreipdėmės į Eurobarometro studiją. Apie 30 procentų pacientų šeimų sakė, kad norėtų vykti gydimų į užsienį. Manau, kad tai tikrai yra didelis skaičius. Na ir neaišku, ar jie nori išvykti dėl to, kad negauna gydymo paslaugų namie, ar dėl to, kad mano, kad tai yra tam tikra proga, gauti kažko kito, nes Šiaip žinome, kad pacientai, iš kitų tyrimų žinome, kad pacientai nori būti gydomi kuo arčiau namų. Taigi šis pareiškimas, kad e, esu pasirinkęs išvykti, kągi jis reiškia. Tai reiškia, kad jeigu jie bus galimybė, tai pacientai išvyktų. Taigi čia yra pradinis dalykas. Po to matome tam tikrą problemą. Jeigu pacientas išvyks, kokia, tam, kokia ta patysime sistema? Pavyzdžiui, bus paslaug tikimas jo kalba. Pavyzdžiui, Gali būti tam tikrų atvejų, kad vienus pacientus lengviau aptarnauti dėl jų kalbos negu kitus. Dėl to jie gali noriau vykti į užsienį. Tačiau taip pat žinome, kad atsiranda centrų, kurie jau specializuojasi aptarnauti savo pacientus įvairiomis kalbomis. Jie gali su tais numatytis, planuoti, tinkamai pritaikyti ir yra pasirengę aptarnauti pacientus iš visų šalių ar įvairių šalių. Toliau, kitas svarbus dalykas problema yra tai, kad mat, mato problemų dėl, dėl medicinos išrašų vertimo. Na, tai gali būti, pavyzdžiui, vienas puslapis, du lapai, tačiau taip pat gali būti 30 lapų arba 100 lapų. Įsivaizduokit, kiek kainuoja specialisto vertėjo paslaugos šiuo atveju. Specialus vertimas kiek čia kainuoja. Tai dėl kiek čia įvertinti, kokia egzistuoja praktika. Toliau matome e, kitą naują reiškinį, kad e, atsiranda naujos struktūros, pavyzdžiui, varius brokeriai, tarpininkai, kurie tarpininkauja, padeda. Kol kas neturime čia daug informacijos, bet prašome valstybių narių stebėti situaciją ir mums pateikti tą informaciją. Toliau kitas pavyzdys dėl, sunkumų, dėl sukilančių sunkumų, tai yra tai, kad kartais, pavyzdžiui, sudurime su sveikatos turizmu. Ir tai kitas dalykas negu ši direktyva. Pavyzdžiui, būna vyksta įvairios konferencijos, kur kalbame apie sveikatos turizmą, apie įvairias tradicinės sveikatinimo paslaugas, apie gydymo paslaugų teikimą. Ir teisės tai taip pat ir su tuo, kad kompensavimo lygis gali būti gana žemas. Pavyzdžiui, stomatologijos paslaugos, jų kaina gali labai skirtis ir galima tokias paslaugas teikti. Tačiau, pavyzdžiui, tai būtų plastikos chirurgija. Tai yra kitas dalykas, tačiau kitas dalykas yra, tarkim, asmenys, kurie kreipiasi dėl sveikatos problemų. Taigi matome čia, kad klausimai yra labai tokie daugia breuniai ir problema yra labai sėtinga ir, na, žinoma, direktyva turi daug sluoksnių. Na ir žinoma, dėl to, kiek tai užtruks, tai viskas priklauso nuo mūsų visų. Žinoma, komisija mes darome, ką galime, kad tikrai direktyva veiktų. Tai reikia užtikrinti, kad valstybės narys įgyvendintų ją. Jos, aišku, gyvendins taip, kaip norės. Tačiau taip pat jis turi laikyti sistemos. Ir taip pat sveikatos paslaugų tiekėjai, specialistai ir pacientai taip pat turi žinoti, kaip to naudotis. Ačiū. Ačiū. Galime baigti šitą darbo tvarkės punktą apie e, direktyvos įgyvendinimą. Dėkoju komisijai labai nuoširdžiai už visus atsakymus. Ir dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai bus Zikos viruso protrukis. For the commission. And then uh, uh, we have a motion for a resolution. Uh, yra pasiūlymas dėl rezoliucijos. Išklausysime visų pirma ponios Širėje Pierik. Dank u wel. Voorzitter, we moeten het Zika-virus helpen stoppen voordat het het land uit. Pone pirmininkė, Aišku, reikia kovoti prieš šitą virusą, prieš e, stacijai, kol stacija netapo nekontroliuojama ir negalima leisti, kad jis e, plistų Europoje ir kovoti su modais, nes yra ta uodų rušis, kurie tikrai e, ir sukelia tragediją daugybį jaunų šeimų, taigi reikia imtis nedėlsint priemonių. Komisija numan, numato 9 milijonus skirti kovai su šitam darbui ir taip pat mm, skirti, skirtos tiešos parengti vakcinai, taip pat keliaisti informacijai ir reikia tikrai kovoti prieš šitą virusą būtent 2020 e, darbo tvarkės strategijos kontekste. Taigi dabar jau reikia apgalvoti prieš e, e, krypintis taip pat į šalis, kurios paveikia virusas, reikia Tam, kad kovotume su šitą virusu, reikia stebėti dabartinę padėtį ir e, šitas e, virusas, aišku, gali kisti, bet čia reikia galvoti, žinoti, ką komisija mano apie mūsų priemonė, kovos priemonės, kuris gali paplisti ir Europoje, mm, taip pat per, per, per aviaciją ir siuntas, kurios mm, atvyksta iš paliestų regionų ir įmestasi tam tikrų iniciatyvų ir, pavyzdžiui, kalbant apie šitą virusą ir taip pat mikrocefaliją reikia e, žinoti, kad e, šitą genetinę e, anomaliją tikrai yra tragiška. Ir visose valstybėse, kur šitas virusas paplitęs, e, stengiasi, e, reikia stengtis daryti viską, kad šitas virusas nepaplistų Europos Sąjungoje ir turime imtis įvairių iniciatyvų, įvairių, imtis įvairių priemonių ir mes privalome apgalvoti, kad e, mūsų iniciatyvas turėtų palaikyti visi, taip pat ir parlamentas. Ir e, šitą žinią reikėtų skleisti visur, nepriklausomai nuo ideologijų, nes milijonų moterų e, padėtis tikrai yra baisi ir tikrai reikėtų kuo greičiau žimti atitinkamą poziciją. Labai ačiū. Toliau ponas Grotės ant vardu. Dėkoju. Pirmininkė. Manau, kad šis rezoliucijos pasiūlymas yra labai geras. Tai yra puikus pagrindas, kurio remdamėsi galime aptarinėti šią temą. Jau ir šiame komitete, ir kitose komitetuose yra pristatytas šitas rezoliucijos pasiūlymas ir jį reikia pristatyti ir plenarinėje sesijoje. Keletą pastabų turiu. Visų pirma, moksliniai tyrimai Čia yra kelios galimybės pagal horizontą 2020 ir kitas mokslinių tyrimų programas. Turime išnaudoti visas galimybės moksliniams tyrimams, kad suvaldytume šitą Zika viruso protrukį. Manau, kad e, reikėtų žengti dar ir toliau ir suvokti, perprasti viruso perdavimo mechanizmus ir taip pat kitus aspektus reikėtų ištyrinėti, kurie dar nėra ištirti. Reikia pagalvoti, kaip galėtų geriau bendradarbiauti valstybės narės, spręsdamos Zika viruso problemą, vertinant, kaip tas virusas keitėsi per pastarosius metus, kaip jis yra perdodamas, kiek jis yra paplitęs, kad galėtume įvertinti, kokios yra galimybės užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui tam reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Ir reikia įvertinti visas turimas galimybės. Laimiai tokiu būdu, tikėkime, tokiu būdu pavyks sustabdyti virusą, nes pats baisiausias scenarius būtų, jeigu situacija taptų nevaldoma. Taigi reikia išsiaiškinti, kokios yra visko, ko priežastys ir kaip su to tvarkytis. Dėkuoju. Toliau Aldė vardu ponas Farija. Na tai didžiulis rūpestis, kai atsirado nauja grėsmė, viruso e, grėsmė, zika grėsmė. Ir kaip ir sakė kolegos, tai beveik labai, situacija labai sunkiai, tas virusas pasaulio gali paplisti labai greit, greitai ir atėjo pavasaris, vasara ir įsivaizduojame, kad jeigu nesimsim e, priemonių, tai tikrai gali išplisti virusas į visas vietas. Ir aišku, padėtis yra grėsminga. Ir skaičius tiesiog tai yra didžiulis, yra tiesiog sprogimas ne vien tik tai Brazilijoje, bet ir Kolumbijoje ir jau plinta ne vien tik tai per odą įkandimą, bet taip pat ir per, per, per kraują ir taip pat lytiniu keliu šitas virusas plinta ir kai sakė ir e, kolegos, ir vyko sveikatos posėdis praėjusią savaitę ir tai rodo, kad tai svarbu visiems, reikėtų reaguoti, reaguoti kuo greičiau ir e, ta rezoliucija yra reikalinga ir mes visi tikriausiai primsim, suta, turėsim, pasieksim bendrą sutarimą dėl šito dokumento ir tiesiog perspėsim e, Europos, Europą apie problemos dydį ir skatinsime instituciją siūlyti priemonės komoti prieš virusą ir saugoti europiečių sveikatą, aš manau, ir kaip jau turėjau progas pasakyti šiandien, pasisakyti rytą, aš manau, kad ebola patirtis mums leido išmokti tam tikras pamokas ir tai rodo, kad mes turim sureaguoti kaip įmanoma greičiau ir veiksmingiau negu, pavyzdžiui, ebolos atveju. E, ir manau, kad mes einam tinkamu keliu ir tikiuosi, kad e, komisija, Europos komisija galės atkreipti ir kitų dėmesį, nes visiš, tikslas yra visiškas virusos naikinimas. Ir pieka. Ačiū, Eka ir vardu, ponas Pieka. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija yra verta ir verta ją paremti, manau, kad laikas baigti veikti post factum arba labai paskubomis, kai jau buvo tokių atvejų, kaip, kaip pavyzdžiui, e, plito ebolos e, epidemija. Ir aišku, reikėtų numatyti priemonės, nes grėsmė yra tikrai e, didelė ir pats laikas, kad komisija imtųsi prevencijos veiksmų ir parengtų naują procedūrą, kad būtų iškirstas kelias kitiems tokiems netikėtams mm, dalykams ir yra daug virusų pavojingų žmogui, grėsmė yra didelė ir reikėtų numatyti apibrieštas procedūras ir nustatyti institucijas, kurios stebėtų, kaip ko yra kiekvienos epidemijos dinamika, nes kiekviena epidemija turi savo dinamiką, mm, auga paskui, sprogimas paskui išblėsta ir paskui kokios yra priemonės, pastangos pasiekmes, tai yra mm, kokias pasiekmes Europos gyventojams. Ir mm, manau, kad vertėtų jo komisija uh, šitos veiklos imtusi, manau, kad prašymas, kad reikėtų skirti pakankamą finansinę paramą ir tai yra tinkamas prašymas ir mums atrodo, kad mes tikrai daug daugiau žinosime. Nes dabar žinios, na, yra, jeigu, pavyzdžiui, kalbėsim apie pasakmes, tai, na, e, lygų e, po sukeltų zika viruso, tai žinias yra nepakankamos ir dizorinės nutoplė nuo realybės. Ir yra tam tikros baimės, pacientų baimės, Europos piliečių baimės, bet e, pacientų žinojimas ir žinios, kaip ateitie elgtis, kokiu procedūrų imtis ir kokius prie, prevencinės priemonės naudoti, tai yra svarbiausia. Ir EKR e, frak, grupės vardu remiu šitą rezoliuciją. Ačiū. Thank you very much. Ačiū, ponia Konečina. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat jungiuosi prie kolegų, prie šešėlinių pranešėjų kurie rengė šį tekstą. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Mano galva visi kartu sugebėjome parengti rezoliuciją apimančią visus aktualiausius aspektus. Akivaizdu, kad nuolat išiškėja nauji aspektai susiję su mikrocefalijos plitimu tarp vaikų, kai kurie iš jų galbūt dar nėra e, aiškiai apibriešti. Pietų Amerikoje situacija gal kitokia ir virusas pakeitė, dabar keliauja kitais keliais, ne, nebe tais, kuris keliaudavo per, prieš 30 metų. Ir mokslo atstovai į visą tai žiūri labai rimtai. Mikrocefalija gali kilti ne vien tik dėl zikos viruso, bet ir ji gali būti susijusi su pesticidų naudojimu. Reikėtų tai įvertinti visus tos aspektus, nes kai, kai kurias abejonės paneiksime, tai nuramintų ir Europos piliečius. Epidemija lietai plinta, bet norėčiau akcentuoti tai, ką sakėme ryte. Dar prieš virusui pasiekiant Europą, atitinkamos agentūros jau ėmėsi veiksmų, paskleidė informaciją ir pradėjo planuoti e, veiksmus e, nenumatytais atvejais. Ir tai parodo, kokios svarbios tokios agentūros kaip svarbu, kad būtų Europoje ekspertų galinčių nedelsiant reaguoti į panašias krizės. Aš asmeniškai norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą savo kolegoms ir tikiuosi, kad rezoliucija bus patvirtinta, nes visi stengiamės, kad jie apimtų tai, kas aktualiausia. Žinoma, tai yra dar tik pirmas žingsnis, o kitos priemonės turės bus gyvendinti vėliau ir komisijos, ir e, sveikatos apsaugos agentūros. Baisu tai, kad e, virusas plinta ten, tose vietovėse, į kurias per ateinančius kelis mėnesius tikėtina keliaus nemažai europiečių, nes artėja atostogų sezonas. Aš tikiuosi, kad mums pavyks aiškiai įvardyti, kokia rizika kyla, kokia grėsmė e, gali kilti, jeigu bus vykstama į tuos regionus ir kad pavyks užkirsti kelią tolesniam viruso plėtimui. Dar kartą dėkoju pranešėjui ir visiems kitiems kolegams laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Ponas Hoisling. Ačiū. Aš norėčiau akcentuoti tai, ką sakė ir visi kiti puiku, kad yra vienbalsis sutarimas šiuo klausimu. Tai atrodo, kad pavyks rasti atsakymų į kai kurios klausimus, nes iki šiol tai buvo daugiau klausimų negu atsakymų. Manau, turime labai atidžiai vertinti viruso priežastis. Zika virusas neatsirado tarsi iš niekur. Jis vystėsi ir kodėl atsirado toks, tokia situacija, kodėl jis išplito taip greitai. Tai reikia įvertinti. Ir greitas plitimas rodo, kad e, virusas neapsiribos tik tai pietinių pusrutulių ir greičiausiai jis pasieks Europą. Taigi tai taps ne tik tai pietų pusrutulio valstybių problema, bet ir viso pasaulio problema. Mikrocefalijos kalbant apie mikrocefaliją, 16 atvejų buvo susijęti su šiuo virusu Europoje ir tai yra labai svarbu, bet kaip sakė kolegija, e, mikrocefalija gali sukelti ir pesticidų naudojimas. Todėl reikia ieškoti būdų ir svarstyti, kaip padėti tiems, kuriems tokia pagalba reikalinga. Galbūt, pavyzdžiui, reiktų uh, Brazilijoje nuvežti daugiau tinklelių nuo uodų, nes atrodo, kad Brazilijos gyventojai neturi tokių tinklelių. Turime ieškoti būdų, kaip padėti patiems žmonėms apsisaugoti, bet turime lygiai taip pat aiškiai deklaruoti. Na, ir buvo sakoma nuolat, kad reikia išnaikinti visus uodus, bet turime suprasti, kad tai nėra atsakymas. Jeigu pasistengsime juk neįmanoma, praktiškai neįmanoma išnaikinti visų uodų. Be to, yra ir kitų priemonių, kurias galime gyveninti hygienos priemonių, pavyzdžiui. Tai taip pat kai kuriuose regionuose padėtų uh, sumažinti uodų dauginimąsi. Tai tikrai negalima sakyti, kad uh, reikėtų pasinaudoti DDT ir išnaikinti visus uodus per naktį, nes kils kitų problemų. Be to matėme, kad e, svarbiausia yra informuoti žmonės, nurodyti jiems, kaip jie gali patys apsisaugoti, kaip pasiruošti. Dėkui, ponė Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Kolegos, vis labiau yra kalbama apie tai, kad reikia sukurti vakciną kovoti su Zika virusu. Ir čia rezoliucijoje tas pats yra parašyta. Bet kad būtų sukurta vakcina, reikia kelių metų. O apie Zika virusą kalbame aš pusantrų, mėnesių, pusantrų metų. Ypatingai tai yra aktualu vasaros laikotarpiu artėjant. Labai svarbu kovoti su viruso plitimu, iškirsti jam kelią. Todėl reikia ieškoti e, išteklių. Vasario 8 dieną buvo suburta ekspertų grupė, kuri turėtų ieškoti būdų sukurti šitą vakciną. Bet man kila toks klausimas. O kaip dėl įvairių zika viruso tipų? Ar tikrai padės su jais visais kovoti vieną vakciną? Toliau, ar yra į, įvertinta tai, kad e, virusas gali būti perdamas iš vieno uodo kitam. Ir tokiu būdu iš užkrėsto uodo virusas pasiekia žmonės. Ir mes turime viską įsigilinti. Nereikia kurti vakcinos, kuri paskui mums visai nepadės kovoti su virusu ir su jo galimomis mutacijomis reikėtų ieškoti būdų apsaugoti taip pat ir tuos mokslininkus, kurie dirbs su šito virusu, jiems reikia apsauginių priemonių. Iki šiol buvo imtasi priemonių kovoti su tigriniais uodais. Italijoje tos priemonės buvo sėkmingos. Bet yra ir kitokie virusai, ypatingai tie, kurie reikalauja kitokių priemonių. Virusas yra perdodamas įvairiomis formomis, ne vien tik tai per uodus. Ir dar, baigdamas, noriu pasakyti, kad mes norime prašyti tyrimų, kaip kovoti su šituo virusu, bet taip pat reikėtų e, ieškoti gal, būdų, galbūt reikėtų sukurti alternatyves vakcinas, gal reikia kitus vaistus su, sukurti, ne vien tik tai vakciną. Dėkui ir toliau ponas Parniu. Taip, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos, e, visų pirma noriu priminti visiems, e, kas kam, kokį dokumentą mes norėjome 13 metais priimti ir e, parlamentas ir, tai ir komisija ir taryba, tai sprendimas dėl tarpvalstybinės tarp grėsmės. E, ir tai buvo sprendimas ir tai buvo tekstas ir mes jį patvirtinome ir buvo kalbama apie gripą e, ir jis buvo paplitęs Europos, Europoje ir taip pat e, ir Europos komisijai kontroliuojant, buvo primtas teisės aktas, jisai funkcionavo ir dabar e, manau, kad irgi e, jis tinkamas ir rizika atveju, todėl galime pasinaudoti šitomis diskusijomis ir norėčiau užduoti panašų klausimą komisijai. Ar žinote, kad pasaulio sveikatos organizacija taip pat e, pateikė nuomonę dėl dėl to, kad yra žys tarp zikos ir e, zika viruso ir e, apsigimimo anomalijų. Ir taip pat žinote, kad yra e, ryšys ir taip yra aiškus, kad būtent šis virusas sukelia neurologinės ligas. Ir toliau, kada kaip egzistuoja virusas toliau. Dabar nėra vakcinos prieš šitą virusą, viruso ir kas yra padaryta e, ruošiant e, vakciną ir kada šita vakcina bus pradėta taikyti plačiai ir taip pat ir jūs turite medicinės galimybės e, suburti žmonės ir Europos Sąjungoje, ir užsienyje. Ir ką galėtumėte pasakyti apie šitą naują e, grupę, naujas, naują komitetą ir kada jis padės plačiai veikti? Monsieur le Président, merci. Pone pirmininkė, dėkuoju. E, leiskite pateikti dvi pastabas. Pirmiausia, tai aš dažnai girdžiu diskusijose ir spaudoje, kad Zika virusas nepaliečia Europos. Geografinių požiūrių taip. Europos žemynas dar nėra paveiktas, bet priešingai šitas virusas paveikia Europos gyventojus, kurie gyvena Prancūzijos Antiboje, Gvienoje, Dilupėje, Martinikoje, San Martinė ir mm, Zika ten virusa, te, virusas ten yra aptiktas. O kita pastaba, nuo 2005 ir 2006 Renjono sala e, patyrė e, epidemiją ir ta epidemija palėtė 40 procentų visų gyventojų. Tai rodo, kokia jį didelė, tai yra masiška epidemija. Ir e, penkis metus. Qu'avec les autorités. Ir e, po to penkis metus tos lygos nebuvo aptikta ir m, Prancūzijos vyriausybė ir vienos e, E, vadovybė taip pat įgyvetino kai kurias praktikas ir ėmėmės visos eilės priemonių dėl šitos vis atsirandančios e, lygos ir e, šitą lygą mes išnaikiname. Ir dėl to aš kviešiu Europos komisiją taikyti tuos tinklus, kurie dabar egzistuoja tiek Prancūzijoje ir už jų teritorijose ir mm, kur mes turime žinių ir kuri, kuriomis galime pasinaudoti ir bus, tai bus naudinga visai Europai, visos Europos piliečiams kovojant su Zika virusu. Thank you very much. And now, Miss... Labai ačiū, ponia Gudinka. Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mūsų mūsų grupė taip pat kalbėjo apie Zika virusą ir kiekviena tokia e, epidemiją reikėtų mm, kovoti ir užkirsti kelią plitimui. Ir e, situacija Zikos viruso atveju tai užduoda visą eilę klausimų. Visų pirma, tai e, mikrocefalija. Simptomai yra, mm, yra, yra tikrai rimti, bet e, informacija apie Ziką nėra pakankama. Ir tie, kurie serga mikrocefalija, yra rizika viruso nešiotojai. E, toliau e, yra ir ta vadinama Gilembarės sindromas, e, ir, e, kuris yra taip pat svarbus kaip ir mikrocefalija. Taigi Kolumbijoje Kolumbija yra viena iš labiausiai kenčiančių nuo Zika viruso ir mikrocefalijos, o jungtinėse valstijose taip pat iškyla tokiu atveju, bet jų atveju nėra daug, nors jie iškyla kiekvienais metais. Taigi tai yra du paralelus reiškiniai, ir kurie turi, turi mus apie kuriuos turime galvoti ir turime vykdyti tyrimus, nes mikrocefalija yra sutelkta geografiniu prasme ir e, e, tai gali būti siejama su atitinkamu pesticidų vartojimu. Ir Brit Brazilijos e, valdžia uždraudė vartoti šitą medžiagą kaip prevencijos priemonę. Todėl aš e, manyčiau, kad reikėtų peržiūrėti pirapraksifeno vartojimą ir ar tai nebūtų naudinga ir ar tai nėra susijęs su mikrocefalija. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Ponas Barco. Elnök úr, <clears throat> köszönöm a szót. Nem mondok valami nagy újdonságot, hogy a legfontosabb... Dėkuoju. Na, mes turime imtis visų priemonių ir skleisti informaciją, nors Brazilija yra labiausiai kenčiantino šito viruso šalis, bet daugiausia daug žmonių ten vyksta vasarą, tikrai bus didelė minė žmonių, kurie ten atsidurs. Ir yra aišku, kad yra didžiulė e, rizika, jog virusas bus perneštas. Taigi reikia E, žiūrėti, kokia yra viruso e, paplitimo grėsmė. Ir tai, pavyzdžiui, Junktinės valstijose yra teigiama, kad sportininkai patys turi nuspręsti, ar jie mano, kad rizika yra pakankamai didelė ir kad jie e, gali apsispręsti ar dalyvauti ar nedalyvauti olimpinėse žaidynėse. Ir aš manau, kad tai tikrai yra pavojus didelis, kad virusas išplis. Ir manau, kad reikia daryti viską, kad mes kad su juo tinkamai kovotume. Dėkuoju, o dabar galime išklausyti komisijos. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, panė pirmininkė, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl rezoliucijos. Visų pirma, tarptautinė sąranga, kalbant apie tarp, tarptautinės sveikatos grėsmę, tai reglamentuojama tarptautiniais e, teisės aktais ir mes turim teisės aktus, kuriems pritarė ir pasaulio sveikatos organizacija ir šį, šį vasarį, atsižvelgiant į Zika viruso, PPO, PSO paskelbė, kad tai yra tarptautinis reikalas ir tai aktyvavo mechanizmus tarptautinių lygmenių, kad būtų kovojama su šito grėsme. Ir kaip panas Perniaus sakė, ES lygmenių nuo 13 metų mes turim galiuojantį parlamento ir tarybos sprendimą dėl tarp valstybinės e, tarptautinės grėsmės sveikatai ir e, sprendžiami šitie klausimai Europos lygmenį. Šitie klausimai vėlgi buvo atnaujinti ir mes sušvietėme sveikatos komiteto posėdį ir e, šis komitetas kelis kartus aptarė šitas mm, problemas ir taip pat kreipėmės į Europos lygų prevencijos centrą, kurie e, atliko mm, rizikos vertinimą, kurį analizavo komisija šitas vertinimas, taip pat e, apima ir tokius e, aspektus kaip patarimai visuomeniai, patarimai sveika, mediko, medicinos specialistams, apibrieštis, kokia turėtų būti taikoma, kas yra zikos virusas ir taip pat e, apsigimimo ir neurologinių lygų e, kontrolė ir kiti klausimai, kaip pavyzdžiui, e, transporto priemonių desinfekcija ir taip pat E, kiti klausimai apžvelgti šit e, sveikatos komiteto posėdėje, atsižvelgiant į šį pranešimą ir mes e, aptarėme ir rengimus tekstus ir rytoj vyks e, sveikatos komiteto posėdis, aptarsim šitas klausimus, taigi yra e, priemonių koordinavimas visoje Europos Sąjungoje, ypač kiek tai yra susijęs su patarimais keliaujantiems ir patarimai keliaujantiems bus paskelbti, komisijos paskelbs su visomis oficialiomis kalbomis, taigi darbas vyksta ir mes taip pat atnaujiname ir tinklo, tai yra dėl apsigimimų, tam, kad e, stebėtume apsigimimus ir e, kiek tai susiję su Zika virusu ir tai vėlgi sustiprina stebėjimo iniciatyvą, kurios mes ėmėmės. Mes ėmėmės priemonių ir e, dėl teisės aktų, dėl kraujo audinių ir mėginių tam, kad būtų užkirstas kelias e, donoristai tų žmonių, kurie grįžta iš rizikos regionų. Taip pat ir laboratorijų pajėgumai, kurie minėti rezoliucijos projekte, kad sveikatos komitetas prašė parengti klausimyną valstybėms narėms, darbas vyksta ir pagal turimą informaciją yra 72 laboratorijos Europos Sąjungos lygmenių, kurios gali atlikti patikrinimus dėl Zika viruso, tai bus 23 valstybėse narėse ir žiūrėsim, kaip dėl likusių valstybių narių, kaip šitais pajėgumais dalintis tarpusavėje. Taigi klausimynas rengiamas, kaip sakiau, kai dėl vakcinos ir vaistų rengimo, tai Europos vaistų agentūra vasario 8 dieną darė darbo grupę, kuri teiktų e, mokslinius patarimus e, atlikti tyrimams susijusiems su Zika virusu. Dėl vektorių kontrolės, tai aišku, mes turim patirties, kurios įgėm e, kitų epidemijų proveržių metu Uh, ir kur, kiek buvo proveržių Europos teritorijoje ir valstybės narės atlieka šitą vektorių kontrolę, galiu paminėti Graikiją, Italiją, e, Prancūziją tiek žemyninę dalį, tiek užjūrė teritorijas, taip pat Ispanija, Portugalija, taigi visos šitos šalis turi patirties, e, kaip kontroliuoti doktorinę lygų perdavimą ir e, kai galiu dar paminėti, kad EBO e ir tarp mūsų yra jos atstovė e, sudarė tinklą, kokios yra kokia yra vektorinė lygų kontrolė ir numatė sprendimo prieimimo priemonės ir dėl gyventojų apsaugos, apsaugos nuo vadų įkandimų. Tai Europos Sąjunga yra donorė pasaulinio fondui ir jau suteikia 500, daugiau kaip 500 milijonų tinklelių, kad žmonės galėtų apsisaugoti nuo įvairių virusų, kurios perneša vadai dėl mechanizmų, kuris buvo sudarytas labai neseniai, kad medicinos specialistai būtų mobilizuojami Europos Sąjungos lygmenių. Komisija kol kas neprašo, kad būtų skirta resursų šitą mechanizmui, tačiau mechanizmas e, sudarytas ir darbuotojai, kurie buvo pažadėti šitam mechanizmui, yra ir reikalai esant, jie gali būti mobilizuoti. Taigi, paskutinė pastaba, kad tai yra besikeičianti situacija, bet komisija jau dabar įgyvendina visą eilę priemonių pagal dabar galiojančius teisės aktus, pagal vykdomas problem, programas, kurių pagalba galim bandyti veikti šitą krizę. Ačiū. Uh, but, uh, now, the... Ačiū. Prieš suteikdama žodį BPO uh, turiu pasakyti, kad mes turim dar vieną klausimą, kurį noriu užduoti ponė Rivazy. Oui, merci pour... Taip, dėkoju už atsakymą ir uh, Na, kai kurie klausimai buvo mm, paliesti, na tai taip, zika tikrai yra grėsmė piliečių sveikatai, nes jeigu yra zikos, zika mm, pietuose, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, tai reikėtų spręsti šitą problemą, bet aš norėčiau dar e, kai ką papildyti. Jūs sakote, kad nėra vakcinos, bet kiek aš žinau, kad laboratorija e, Indijoje Barabiotek, kuri parengė dvi vakcinas, kurios yra išbandomos šitoje klinikoje dėl jų veiksmingumo. Ir kai kaip, kaip šita Indijos laboratorija, ką, ką yra nuveikusi. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad Europos komisija e, skiria 10, e, skiria 10 milijonų eurų, bet e, e, Argentinos mokslininkai teigia, kad yra ryšys, ar čia kažkoks mišinys, ar, ar koktėlis, ar kas, kad yra ryšys tarp piripraksifeno ir mikrocefalijos ir taip pat klausimas dėl vakcinos difterito, dif, dėl difterito, kuri buvo skirta milijonams Brazilijos moterų. Na, aš nežinau, koks gali būti atsakymas, bet būtų naudinga e, atlikti tyrimą ir palyginti, pasverti šitos parametrus yra didelė galimybė, kad tai gali būti susijęs su zikos virusu, mikrocepalija. Ir paskutinis dalykas dėl rekomendacijų, niekas nekalba, kokios yra priemonės e, steb, maišių moterų stebėjimui, nes tose E, nes galiu pasakyti, kad nevykite į tą šalį, bet vietoje yra daug neščių moterų ir kaip yra jos stebimas, kas yra dar, daroma dėl abortų, nes e, Brazilijoje abortai uždrausti ir ką daryti, kad šitos moteris, jeigu jos turi, jų vaisius yra užkrėstas mikrocefalija, jos ten gali daryti aborto, leisto, leistino aborto, tai ką daryti tokiu atveju ir kaip dėl kontracepcijos ir neįgaliųjų centrų, nes šitas virusas rodo, kad trūksta kad trūksta sutarimo, nes yra e, neįgalių asmenų, kurie kenčia nuo mikrocefalijos. Taigi, kokios būtų e, rekomendacijos tiems, kurie gyvena e, vietoje, o ne tik pinižiams moteriams, kurios nori ten vykti? Another, uh... Kolegos, na, neužteka visiems laiko. Prašau, labai trumpai jums prašau atsakyti. Labai trumpai, na, iš tikrųjų mes neaptarėm visų klausimų. Ir dėl piraprokstefeno, tai vienas iš klausimų, kurį reikėtų įtraukti šitą rezoliuciją. Ir taip pat, manau, kad rezoliuciją reikėtų į traukti tai, kas yra Brazilijoje, kad, pavyzdžiui, mikrocefalija, atrodytų, kad mikrocefalija yra sukelta būtent šito e, pesticido ir Rio Grande yra draudžiama naudoti šitą pesticidą, nes per gerėjimo, geriamą vandenį e, virusas plinta. E, Taigi norėčiau, kad Europos komisija ir apie tai pakalbėtų. Ačiū. Ačiū. Suteiksiu žodį Europos komisijai, po to PSO ir tuomet SDC. Ačiū už klausimus dėl sąsajų tarp vakcinų vaikams ir šių apsigimimų. Tai nematome jokių ataskaitų, kurios rodytų, kad yra susijęs vakcinavimas su šiais defektais. Jeigu informacija atsiras žinoma, informaciją tirsime Europos vaistų agentūroje. Tas pats beje pasakina apie Indijos vakcinas, kurios buvo minėtos. Jeigu atsirastų informacijos dėl vakcino ar kokio gydimo, tai žinoma, mums būtų labai įdomu ir stebėsime tokią informaciją. Toliau dėl spekulacijų žiniaslaidoje apie pesticidus apie tai, kas buvo minėta, kad tai gali būti susijęs su mikrocefalija, tai komisija, komisija neturi jokių įrodymų, kad e, tai, kas rašoma tose straipsnėse dėl pesticido, yra, kad, kad sukelia apsigyvimus. Nėra jokių mokslinio domenų, kurie tai paremtų. Nėra jokių domenų, kurie parodytų, kad gali būti čia ir sąryšis. Toliau dėl to, kiek pinigų skiriama tyrimams, tai jau minėjau 10 milijonų. Žinau, aš dar paminėti, kad yra ir testinių projektų veikiančių, kurie turėtų padėti čia. Ir, tai, ir jie visi 85 milijonus eurų. Ir jie apima daug sričių. Pavyzdžiui, dengė karštinę, taip pat stebėjimo priemonės ir kitus mokslinius įrankius, taigi 10 milijonų yra greta ir papildomai prie tų nu, beveik 65 milijonų, apie 65 milijonų, kurie skirti kitiems mokslo tyrimams, kuri, kuri, tyrimams, kurie siejasi su šiuo protrukiu. Toliau dar klausimas buvo dėl neščiųjų moterų priežiūros Pietų Amerikoje. Na, tai žinoma, tai yra visų pirma Pietų Amerikos valstybių klausimas, tai taip pat, pietų, taip pat pasaulio sveikatos organizacijos klausimas. PSO paskelbė gairias kol, kol pareiškė nuomonę. Ir tai garis panašiai tai, ką mes patvirtinome sveikatos apsaugos komitete. Bet jau čia yra Pietų Amerikos valstybių klausimas, kaip jos atsvelgs šitas garis. Ačiū. Dėkui. Ponas Bertolinį. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta kelių parlamentų narių dėl PSO. Ypač dėl to, ar yra, numatęs, ar yra jau atrašas ryšys tarp Zika viruso ir mikrocefalijos. Na, šis dalykas yra vis dar tyriamas. Ir noriu trumpai pasakyti ir pacituoti pono Brisovliką, kuris pasaulyje lygio atsako už Zika viruso kontrolę ir sako, jis pasakė, kad Zika virusas yra atsakingas už tai, nebent bus priešingų įrodymų. Tai yra labai stiprus pareiškimas, mes jau turime įrodymų, kurie sieja šiuos reiškinius. Pirmiausia, matome, kad antrą kartą pasireiškia mikrocefalės epidemija kartu su susijusiu su Zika virusu. Pirmą kartą tai buvo keliutės metais procesas Polinezijoje. Ten beras Bošnioka atveju. Toliau. Yra 5000, beveik 6000 atvejų, kuomet mikrocefalija siejama su, mikros, su Zika viruso teritorija. Nors metinis skaičius tokiu atveju ir siekia apie 1300. Nors labai sunku nustatyti tiesioginį ryšį, tačiau, na, skaičiai rodo, kad taip gali būti. Tai būtent sako tyrėjų grupė taip pat. Buvo atveju, kuomet virusas buvo e, išskirtas įvairiose atvejuose. Taip pat įvairius buvo gripo panašus protrukiai. Taip pat paplitimas ir paplitimo laikas yra papildomi įrodymai. Taip pat tai, kad nebuvo nu, atrasta atveju kitose šalyse, tai rodo tai, kad mikrocefalija neštumo metu vėlai diagnozuojama. Pavyzdžiui, ultragarsų kai tyriama arba gimimo metu. Ir, pavyzdžiui, Kolumbijoje epidemija prasidėjo vėliau, 15 metų pabaigoje. Tad kol kas dar nepasireiškė mikrocefalijos epidemijas. Toliau. Dar norėčiau pasakyti dėl Europos mikrocefalijos atveju, tai 2,8 atvejai per 10 tūkstančių naujagimių, taigi matome, kad labai mažas skaičius yra. Čia beje skaičiuojami ir aborto atvejai, taigi tikrai labai labai mažas skaičius. Manau, kad ši informacija yra labai svarbi. Toliau dėl spekulacijų, kai tai siejasi su vakcinomis ir peripreksofinu. Mes prieš tris dienas paskelbėme savo poziciją ir prie to tai patvirtume, kad jokių nėra įrodymų, kad vakcina, vakcina gali sukelti mikrocefaliją. Komitetas atliko vakcinų saugumo ataskaitą. Trikdės metais buvo atliktas tyrimas ir šis faktas yra naudojamas jau dešimtmečius ir nėra jokių duomenų, kurie rodytų, duomenų, kurie rodytų sąs, sąsajas. Taip pat dėl periproksafino jis atkartoja hormoną, kuris yra tik bestuburiuose gyvūnuose. Ir dėl to yra naudojamas kovai su lervomis ir labai seniai naudojamas. Ir niekada nėra jokių duomenų, kad būtų apsigimimo ar panašių problemų. Labai svarbu tai pažymėti. Ir mes savo tyrimą baigėme nu, išvadą, kad nėra jokių duomenų, kuri rodytų, kad gali būti apsigimimų susijusių su mikrocefalija. Negalima tiesiog tikėti bet kurią, bet kokią pasakysiu teoriją šiuo klausimu, nes tai nepadeda kovoti su lygos plitimu. Ir jeigu pradėsime kaltinti įvairias medžiagas, kurios iš tikrųjų nėra atsakingos už šias problemas, O kai kurios e, palaiko šias teorijas, tai labai gali būti, kad mes neteksime tų įrankių, kurie yra mums svarbus, galėtume ko kovoti su plitimu. Reikia kovoti su plitimo vektoriais, nes šios lygos priklauso nuo tam tikrų plitimo vektorių. Na, aš labai pasakyti su to, kad buvo pasakyta apie dečinę, apie tai, kad yra naujų tyrimų, kurie gali padėti kovoti su uodų platomis lygomis, na, priemonės yra labai efektyvios ir mes jau pradedama šitas šias technologijas naudoti ir plačiau naudoti. Toliau, dėl tyrimų mes siūlome toliau plėtoti diagnostinių priemonių tyrimą, ypač vakcinų atveju ir čia. Mačiau pabrėžti vieną svarbų dalyką, kad nebūtų nesupratimų. Mes skaičiavome, kad užtruks 18 mėnesių kol bus vykdomi pirminiai eksperimentai su vakcina. Taigi tai, tai dar nekalbame apie komercializavimą. Tad tikrai vakcina dar yra labai toli. Toliau. Dėl finansavimo. Tai mes kaip PSO esame pateikę prašymą dėl šešių mėnesių planavimo, kad būtų patikti 56 milijonai dolerių, iš jų 25 PSO, o kiti Amerikos sveikatos organizacijos ir paskui kitos organizacijos. Kad būtų galima platinti informaciją, informatumą ir manau, tai yra labai svarbu, labai svarbu informatumą didinti. Nes net, net jeigu nas vyriausybė pajėgtų dezinfekuoti labai didelės teritorijos, tai vis tiek uodai gali paplisti su vandeniu, kad ir mažų kiekį, pačiu kaip stiklinėje. Ir dėl to svarbu yra ir užtikrinti prevenciją namie, balkonuose, sodose, nes kitaip gali problemos testas. Na, tuo ir baigsiu, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Thank you, and now... Dėkui. Dabar ECDC. Dėkui. Aš norėčiau dėl kelių dalykų pasisakyti. Visų pirma, buvo pasakyta, kad Europoje yra jau patirties kovojant su moskitų uodų platinamis lygomis. Tai yra tiesa. Be abejo, yra valstybės, kuriuose tokių faktorių yra užfiksuojama, jie turi patirties, kaip kovoti su dengė, čikungunė ir kitais virusais. Be abejo, mes tomis žiniomis pasinaudosime. Pavyzdžiui, kaip komisija sakė, sveikatos ir saugumo komitete visos tos šalis susirenka ir gali keistis turimomis žiniomis ir patirtimi. Yra entomologų tinklas, tai yra žmonės, kurie nagrinėja uodus, studijuoja uodus ir dabar ko reikia, tai būtent e, viruso stebėsenos sistema. Uoduose yra žmonėse, kurie atvyksta į Europą. Ypač, kai jie atvyksta į tas vietovės, kur yra tokių faktorių, rodančių, kad virusas būt, galėtų būti perduodamas žmogus žmogui. Rytoj mes kaip tik apie tai ir kalbėsime sveikatos ir saugumo komitete, kaip tokį stebėsenos sistemą sukurti. Galima būtų parengti žemėlapius, kurie būtų nuolatos atnaujinami sezoniškai tam, kad informacija visą laiką būtų prieinama, būtent apie tai, kur yra padarinta rizika, kur yra tokie galimi viruso mm, plitimo faktoriai, kur yra uodai galintys pernešti virusą, tai žmonės galėtų būti informuoti. Ir mes manome, kad kai bus sukurta Zika viruso stebėsena sistema, kad būtų sukurti ir tokie, parengti tokie planai. Toliau dėl mokslinių tyrimų Be abejo, reikia daugiau žinių apie tai, kaip virusas yra perdodamas. Bet dabar svarbiausia yra gauti informacijos, kuri mums padėtų apskaičiuoti rizikos dydį. Mes žinom, kad kyla rizika neščiosioms užsikrėtusiams Zika virusu, kad jų vaisius jam išsivystys mikrocefalija, bet neaišku, ar kiekvienu atveju tai bus, ar 30 procentų atveju, ar 10 procentų atveju, to nežinome. Ir tokios studijos dabar jau yra pradėtos tose vietovėse, kur Zika virusas yra paplitęs. Tas pats ir apie plitimą, kalbant apie plitimą lytiniu keliu. Labai nedideliu skaičiumi atvejų, dabar aš visuotai tik tai du atvejai, kai taip įvyko ir mes nežinom, kaip dažnai virusas yra perdodamas šiuo keliu. Na ir paskutinė pastaba dėl Reunjono salų. Iš tikrųjų, taip, 40 procentų gyventojų 2005-2006 metais buvo užsikrėtę čikungunė virusu. Bet to priežastis buvo tokia, kad to viruso niekada nebuvo užfiksuota toje saloje. Žmonės tiesiog neturėjo imuniteto tam virusui. Ir būtent tokią pačią situaciją dabar išgyvena Brazilija. Virusas nebuvo palietęs nei vieno gyventojo, dėl to žmonės neturėjo imuniteto. Ir tai, kad Reunjono saloje nebėra čikunkunė viruso, yra susijęs su tuo, kad žmonėms atsirado imunitetas ir taip pat dėl to, kad buvo veiksmingos priemonės, kurios ten buvo pritaikytos. Kalbant apie laboratorijas, tai taip daugelie valstybių narių yra laboratorijos, kurios yra pakankamai kompetentingos diagnozuoti virusą ir tos valstybės, kuriuose tokių laboratorijų nėra, jos dažnai yra sudariusios sutartis su kaiminėmis valstybėmis, kad šios atliktų diagnozę. Todėl mes esame užtikrinti, kad Europoje yra reikiami pajėgumai diagnozuoti infekcijas ar užsikrėtimo virusų atvejus. Dėkuoju, dėkuoju už pastabas, už atsakymus. Pone Farija, ar jūs norėtumėte dar 30 sekundžių? Už ponui Bertolinį, nežinau, kad jūs čia. Pone Bertolinė, sakoma, kad proksifenas moskitui padeda aukti ir uodas užauga, dauginasi ir perdoda lygą. Taigi mikrocefalija yra mažų smegenų lyga. Aš ne mokslininkas, man tik įdomu, kaip apginti visuomenės, kaip užtikrinti visuomenės sveikatą. Ir teisė yra toks principas, intubio proreo. Tai gal reikėtų ir lervos etape uodui taikyti proksifeną ar ir, ir taikyti tol, kol išiškės, kad uodas tikrai neplatina viruso. Ne, aš taip nesakiau. Aš tiesiog pacitavau mūsų generalinį direktorių, kuris jisai sakė, kad ryšys tarp zika viruso ir mikrocefalijos turi būti laikomas esamų, jeigu nėra nustatoma kitaip. Bet tai yra provokacija tiesiog. Tai reiškia, kad mes turime e, aiškių įrodymų, kad Zika virusas yra mikrocefalijos priežastis. Tu, taip mano pasaulio sveikatos organizacija, tokia yra oficiali organizacijos pozicija. Taigi, e, mūsų diskusijos baigtas ir paskutinė vacija dėl šių diskusijų. E, galima pateikti e, pakeitimo pasiūlymus iki 20, vasar 25 dienos vidurdienio, tik tai anglų kalba. Tiek norėjau pasakyti. Ir taip pat e, e, noriu pasakyti, kad mes baigėme darbo tvarkės nagrinėjimą, ar ne. Taigi mes toliau e, užsimsim kitą veiklą, taigi dėkui uždėmesi.